Guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wir nehmen. Labas rytas, gerbiami kolegos. Tęsėme mūsų vakarykštį darbą. Aštuntas darbo atvarkės punktas. Aštuntas darbo atvarkės punktas. Konkomiteto antrojo pirmininko pavaduotojo rinkimai. Kolega Soltas E, išėjo iš mūsų komiteto, todėl mums reikia naujo e, pirmininkės pavaduoto, e, ža, turi žaliųjų frakciją siūlyti kandidatą. Prašau. Goedemorgen, uh, eh, dank u voorzitter. Uh, Igor Soltes heeft inderdaad besloten om uh, onze commissie te verlaten. Labas rytas. Kadangi ponas Soltes nusprendė išeiti iš mūsų komiteto, uh, Ir nuo 2009 metų šis narys buvo e, biudžeto kontrolės komiteto narys, todėl mes nusprendėme, kad mums reiktų ryšio, e, sustiprinti ryšį tarp biudžeto kontrolės ir biudžeto komitetų. Todėl mes siūlome e, kandidatą į šio komiteto vicepirmininkus, tai būtų Indrė. Ir manau, kad Indrė būtų geras kandidatas. Dėkoju už pasiūlymą. Ar yra kitų pasiūlymų? Jeigu ne, tai tuomet kyla klausimas, ar balsuosime slaptai, ar tiesiog aplodismentų pagalba. Ar kas nors prieštarauja e, balsavimui aplodismentais? Jeigu ne, tai tuomet e, norėčiau paklausti, kas remia kolegą Tarant. Aš nesu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 Prašau, galite atsisėsti, bent jau vandens irgi jums yra paruošta. Dabar keliaukime prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra devintas darbo atvarkės punktas, tai yra mūtinių veiklos ir valdymo kaip priemonė sudaryti palankesnės sąlygas priekybai ir kovoti su neteisėta priekyba išorės aspektų vertinimas. E, pranešėjas yra kolega Ali, ar kolega Ali norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne. Tai tuomet iš karto eikime prie balsavimo. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias, kas už, prieš, su, turime patikrinti. Tikiuosi, kad visi atsinešėte savo balsavimo korteles. Greitai patikrinsime elektroniniu būdu. Balsuojame dėl trečiojo pakeitimo. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta dėl to, kad vienodai balsų. E, ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Penktas, kas už, prieš, susilaiko. Reikia vėl patikrinti, nes čia išsiskyrė nuomonės frakcijų. Tikrinimą baigiame. Patvirtinta, ačiū. Pe, šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Septintas, kas už, prieš, atmesta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaiko. Turime patikrinti. Tikriname aštuntą pakeitimą. Man atrodo, kad priimta. Baigiame balsuoti. Priimta, taip, atsiprašau nebuvo aišku. Devintas kas už, prieš susilaiko primta, dešimtas kas už, prieš susilaiko primta, vienuoliktas kas už, prieš susilaiko primta, dvyliktas kas už, prieš susilaiko primta, tryliktas kas už, prieš susilaiko primta, keturioliktas kas už, prieš susilaiko atmesta, 15 kas už, prieš susilaiko priimta, 16 kas už, prieš, kas už dar kartą, 16 pakeitimas, kas prieš, susilaiko. Man atrodo, kad dauguma aiški, bet vis tiek patikrinkime. Baigiame tikrinti. Atmesta. 17 kas už prieš susilaiko primta, 18 kas už, prieš susilaiko primta, 19 kas už, prieš susilaiko primta, 20 kas už, prieš susilaiko primta, 21 kas už, prieš susilaiko atmesta, 22 kas už, prieš susilaiko. Man atrodo priimta, bet patikrinsime 22 pakeitimą. Der Check ist beendet. Baigiame balsuoti. Priimta. Nedidelė balsų persvara, ar ne? 23 kas už, prieš, susilaiko. Dar kartą už, 23 kas už. Dabar, aišku, prieš, susilaiko priimta. Ar tikriname, tikriname, gerai, 23 pakeitimas. Ja, ja. Baigiame tikrinti, atmesta. Vieno balso persvara. 24 kas už, prieš susilaiko primta, 25 kas už, prieš susilaiko primta, 26 kas už, prieš susilaiko primta, 27 kas už, prieš 26 norite patikrinti? Gerai. 26 tikriname, nors buvo priimta. 26. Baigiame tikrinti. 12 už, 3 prieš priimta. 27 kas už, prieš susilaiko priimta. 28 kas už, prieš susilaiko priimta. 29 kas už, prieš susilaiko. Man atrodo priimta, bet galime patikrinti 29 pakeitimą. 29. Balsuojame dėl 29. Baigiame balsuoti. Atmesta. 30. Kas už? Prieš susilaiko primta. 31. Kas už? Prieš susilaiko primta. Dabar vardinis balsavimas dėl visos nuomonės. Prašau balsuoti. Die Abstimmung ist geschlossen. Baigiame balsuoti. Priimta. Vienbalsiai priimta. Todėl sveikinu nuo širdžiai kolega Ali. Ačiū. Dabar dešimtasis darbo atvarkės punktas - biudžeto įvykdymo patvirtinimas e, Europos komisija norėčiau nuoširdžiai pasveikinti komisarus Mimica ir Han ir generalinio direktorato atstovus, taip pat ponę Lamar iš Europos audito rūmų ir suteiksiu žodį iš pradžių poniai Lamark, e, kuri pristatys e, šią e, temą. Mūsų pranešimas yra kolega Seller. Dėkoju. Gerbiami europarlamentarai, norėčiau padėkoti jūsų komitetui už tiktą progą pristatyti aštuntą skyrių. Metinės ataskaitos, e, paskutinį kartą aš pristatau jums šį pranešimą, kitais metais Vilė e, Itala kolega perims e, šią metinės ataskaitos dalį. Čia kalbame apie Europą pasaulyje ir mm, saugumą, pilietiškumą. Aš noriu pasakyti, kad mm, pristatysiu jums tik tai pirmą dalį, tai yra Europa pasaulyje. Čia mm, mūsų pranešime yra du pagrindiniai dalykai konstatuojami. Pirmas dalykas, jūs puikiai tai žinote, kad mes pagilinome savo mm, analizę parlamento prašymui ir eina kalba apie mūsų auditus išorės santykių srityje, biudžeto parama ir bendras finansavimas, tai yra 30 procentų mokėjimų. Šiuose dviejose srityse e, audito rūmai pagal savo metodiką gali analizuoti tik tai klaidas, kaip yra nustatyta sutartyje kad mes turime tikrinti pagrindinio operacijų e, tai, taisyklingumą, teisingumą. Ir audito rūmai tikrina, ar komisija laikėsi e, mokėjimų reikalavimų, tai yra, ar buvo laikomasi bendrųjų e, reikalavimų dėl to, ką galima finansuoti. Ir metinės ataskaitos kontekste mes negalėjome tikrinti bendro lėšų naudojimo valstybės narėse mes žiūrėjome į biudžeto paramą. Toliau, antras rytyje tai yra komisijos indėlis, kur yra keli finansavimo šaltiniai. Tuose projektuose išorės santykių srityje komisija laikosi principo, kad operacijos yra teisiklinkos, jeigu yra pakankamai lėšų, kurios gali būti finansuojamos, kad būtų galima įsisavinti ES paramą. Tačiau mes galvojame, kad jeigu visi donorai tai laikysis tų pačių finansuojamumo reikalavimų, tai tuomet galės būti tokia situacija, kuomet bendrai išlaidos nebus pakankamai audituojamos. Ir tuomet nebus realiai laikomasi visų e, reikalavimų, kuriuos teko komisija ir, ir donorai. Taigi 2013 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūroje audito rūmai e, paragino įvertinti bendrą klaidų lygį šitoms išlaidoms atskirai. Ir mes paminėjome du e, skirtingus klaidų lygius dėl uh, 2,8 procentų yra imčių paimta ankstesniais metais, e, buvo 2,7 procentai ir jeigu neskaitome tų operacijų, kur yra keli donorai, tai tuomet klaidų lygis yra 3,8 procento, o ne 3,7, kai buvo ankstesniais metais. Aišku, kaip ankstesniais metais mes irgi ieškojome priežasčių tų klaidų. Uh, kur yra pamat, kai kuriais atvejais komisija turėjo galimybės išsiaiškinti situaciją ir ištaisyti tas laidas. Yra, kur nefinansuojamos, pavyzdžiui, išlaidos, kaip kad PVM ar ne, netinkami naudos gavėjai, tai yra 46 procentai, beveik pusė klaidų. Dabar dėl to, kas buvo pateikta, dėl išlaidų komisijai, aš noriu pasakyti, kad e, yra kur komisija patvirtino, pavyzdžiui, išlaidas, kur realiai ne, nebuvo tinkamas finansavimas, tai 33 procentai. Mes galvojame, kad bendrai komisijos patvirtintos išlaidos mm, vis tik tai uh, jų situacija yra tokia, kad klaidų lygis yra pernelyg didelis. Mm, taigi, uh, reikia vertinti generalinio direktorato metinę e, veiklą atitinkamai. Dėl dviejų finansinių priemonių, dėl kaiminystės ir pasirinkimo e, stojimui finansinė pagalba e, nėra čia didelis laidų, nėra didelė klaidų rizika, tačiau mūsų Taip komisija teigia, direktoratai taip teigia, čia yra nustato, generaliniai direktoratai yra pateikę e, tris klaidų lygius, 90 procentų išlaidų yra įvertinta ir, pavyzdžiui, netiesioginis valdymas pasirengimo narystiai lėšų, generalinis direktoratas e, pasiremė audito institucijų darbų ir naudos gavėjų įvertinimų, tačiau tai nėra pakankamai, pakankamo kiekio įvertinimas ir nuo 0,02 iki 0,85 e, procentų yra sviravimas klaidų e, atveju, atveju šioje situacijoje. Mes kalbame apie naujos metodikos poreikį klaidų skaičiavimą. Mes galvojame, kad e, pateikti komisijos atsakymai, atsakant į mūsų pastebėjimus, rodo siekį mm, mažinti klaidų lygį, mes dirbame su general... mes, mes matome generalinių direktoratų ryštą e, dirbti geriau, e, mes galvojame, kad iš tikrųjų tai yra svarbu, kad e, ir komisijos kontrolės darbas yra paremtas audito rūmų rekomendacijomis ir išvadomis. Taigi, manau, kad yra judama reikiama kryptimi ir aš noriu padėkoti komisarui ir atitinkamoms tarnyboms ir noriu pasakyti, kad ir toliau būsime pasirengę dirbti, toliau bendradarbiausime audito rūmai su komisija, kad būtų galima pagerinti lėšų valdymą. Dėkuoju uždėmesi, pirmininkė. Dėkuoju. Mes, aišku, paskui turėsime klausimų dėl e, vieningo audito principo. Mes, aišku, neturime nieko prieš, bet reikia, kad viskas veiktų aiškiai. Norėčiau pasveikinti dabar abu komisarus, kurie um, kalbės komisijos vardu. Tik klausimas, kuris pradėsite. Komisaras Mimica. Jis iš uh, pagalbos besivystančiam šalim, vystimosi pagalbos. Atrodo, jūs greitesnis, ar ne? Nice to have you. Well, honorable, Madam Chairperson, honorable members, and honorable member of the European Court of Audit. Kalbama be mikrofono dėja. Now it works. Okay. So, once again, honorable. Pradėsiu iš naujo. Pirmininkė gerbėmėjai parlamento nariai, šio komiteto nariai, Ir gerbėmieji audito rūmų nariai, ponė Lemark, norėčiau padėkoti ponė Lemark už aišku ir teisingą aštunto skyriaus metinėje ataskaitoje pristatymą Europos auditų rūmų pristatymas mūsų išorės veiksmų e, iš tikrųjų parodo kaip svarbu įvertinti e, komisijos e, veiksmų pagristumą. Labai svarbu, kad klaidų lygis e, liko toks pat kaip pernai 2,8 procento. Išorės veiksmų klaidų lygis nuolat žemiau nei 3 procentai per pastarosius keturis metus. Komisija kiekvienais metais atlieka klaidų lygio analizę mm, ir atliekami vertinimai po visų kontrolės priemonių ir teisomųjų priemonių. Ir matome ketvirtus metus iš eilės, kad klaidų lygis mažėja. Likutinis klaidų lygis yra 2,215 metais ir tai yra tikrai labai padrasinanti tendencija. Aš norėčiau šiandien trupai priminti politinį kontekstą ir platesnį kontekstą, kuriame mes dirbame. Pirmiausia, ryšys tarp migracijos ir vystimosi. Jungtinių tautų 2013 tvaraus vystimosi darbo atvarkė ir neseniai patvirtinta mm, visuotinė strategija ES užsienio politikos yra naujos sistemos dalis, pagal kurią aišku, kad migracija ir saugumas yra ES vystimos ir bendradarbiavimo sistemos pagrindinės dalis. Milijardas eurų išleista 400, 400 projektų migracijos rytyje tarp 2004 ir 2014 metų. Ir mes esame lyderiai, stengdamėsi, kad e, migracija taptų vystimosi veiksniu. Dar daug veiksmų yra rengiama. Įsteigtas ES patikos fondas Afrikai. Mes tengiamės, kad jis padėtų užtikrinti stabilumą, kad būtų E, išardytas nelegalių e, maršrutų į Europą tinklas. Ir dabar komisija sukaupė ir skiria 2,3 milijonus eurų šiam tikslui. Šis patikos fondas leidžia mums palaikyti ryšius su kilmės ir tranzito šalimis ir tai daryti lankščiau ir greičiau nei prieš tai. Ir tai yra labai svarbi priemonė mūsų arsenale, kuri leidžia mums užtikrinti mm, skubų reagavimą. Tam, kad išspręstume ilgalaikės problemas, komisija rugsėjo viduryje taip pat e, pateikė pasiūlymą dėl ambicingo mm, išorės investicijų plano greta Adisabebos E, darbo tvarkės dėl vystimosi finansavimo, mes parengėme naują finansinę priemonę, kuri padės mums e, skatinti vystimas ir tuo pačiu metu kovoti su neteisėta migracija. Mes žinome, kad be saugumo vystimasis neįmanomas ir atvirkščiai. Mūsų šalių partnerių saugumas taip pat turi potencialų poveikį mūsų pačių saugumui ES. Vėlgi tą pripažįsta ir ES, ir tai pripažįstama tarptautiniu mastu 2030 mm, darbo tvarkėje. E, skubiai būtina spręsti e, nelegalios migracijos priežastis, mm, taip pat e, terorizmo priežastis. Noriu pasakyti labai aiškiai, kad šias problemas sprendžiame ne aukodami mūsų vystimosi politikos, bet e, kaip tos tai yra vystimosi politikos dalis. E, Lisabonos sutartyje įtvirtintas įsipareigojimas mažinti skurdą toliau yra mūsų vystimosi politikos dalis, bet to nebus įmanoma pasiekti, jeigu mes nespręsime migracijos vystimosi ir humanitarinių veiksmų, dėl kurių sutarta darbo tvarkėje iki 2030-ųjų ir kurie atitinka ES veikimo sutartį. Mes turime atsižvelgti į politinį kontekstą ir galime kalbėti apie pasikeitusią paradigmą. Mes dabar jau netiesiog teikiame ataskaitą apie mūsų išlaidas, o daugiau dėmesio skiriame rezultatams. Rezultatų Mm, schema paskelbta pernai yra konkretus to pavyzdys. E, mes e, aiškiai matome konkrečius rezultatus pasiektų šalyse partnerėse su ES pagalba per ataskaitinį laikotarpį. Milijonai vaikų pradėjo lankyti mokyklą saugoma biologinė įvairovė e, ir kultūrinis paveldas daugelie šalių. Taip pat milijonai moterų jaunesnių nei 25 metų įtrauktos um, į atitinkamas maitinimo programas. Ir ši sistema leidžia mums stebėti pažangą, užtikrinti atskaitomybę, skaidrumą ir parodyti ES mokesčių mokėtėms, kad um, mes iš tikrųjų galime daug pasiekti jiems padedant. Išorės veiksmų valdymo ataskaita yra labai svarbi atskaitomybės priemonė Europos komisijai. Ji mm, leidžia įvertinti mūsų lėšų tvarų valdymą. Kiekvienoje ataskaitoje e, yra e, išskiriami pagrindiniai visų projektų akcentai ir nurodoma rizika susijusi su jų gyventinimu, bei numatomi galimi teisomieji veiksmai ar veiksmų planai, kuri turi būti parengti pagal poreikį. 2015 20 e, iš 24 pagrindinių veiklos rodiklių atitiko metinius tikslus. Pasiekta pažangos visose finansų valdymo srityse. Galiausiai e, metinė biudžeto paramos ataskaita rodo, kad šalis, kurios gauna biudžeto paramą, jų rodikliai susijęs su skurdo mažinimu yra geresni, taip pat skaidrumo rodikliai ir kiti rodikliai yra geresni nei tose šalise, kurioms biudžeto parama neskiriama. Tačiau tai, kuo remiasi ataskaitos pagrindiniai rodikliai, skaičiai, ką jie reiškia ir kaip jie parodo poveikį praktinėme gyvenime. Aš pateiksiu porą praktinių pavyzdžių. Pirmasis susijęs būtent su biudžeto parama. Nepalas yra viena skurdžiausių pasaulio šalių, bet ten švietimas vis tiek yra vienas iš pagrindinių nacionalinio vystimosi strategijos prioritetų. Ir tai yra, aišku, teisinga. ES paskiria 54 milijonus eurų mokyklų reformai. Nepale daugiausia dėmesio skiriama um, pradiniam mokymui, privalomam e, mokymui, taip pat skiriamos papildomos stipendijos mergaitėms, e, sprendžia, siekiama užtikrinti įtraukumą ir dabar e, daugiau nei šimtas tūkstančių vaikų papildomai pradėjo lankyti mokyklą. Dar vienas pavyzdys būtų padidėjusios ar CO2 emisijų sumažinimas e, dėl miško kirtimo, pavyzdžiui, Drambio kaulo krante. Dėl mūsų pastangų e, šioje šalyje e, Žemės ūkio ministerija patvirtino nulinio miško kirtimo strategiją. Kovos su miškų kirtimu rezultatai yra jaučiami nes jie padėjo sumažinti emisijas, padeda kovoti su klimato kaita. Gerbėmieji, e, kartais mums tenka spręsti iš tikrųjų labai sudėtingas e, problemas, labai sudėtingame kontekste. Ir aš džiaugiuosi, kad klaidų lygis nustatytas auditų rūmų yra, jo lygis nesikeičia, o likutinis, likutinė, klaidų, likutinis klaidų lygis mažėja. Tai leidžia mums tikėti, kad yra taikomos tinkamos taikomosios taisomosios priemonės, bet e, vis dėlto mes turime stengtis daryti dar daugiau. Reikia toliau dirbti siekiant e, sustiprinti teigiamą poveikį ir toliau gerinti mūsų valdomų lėšų finansinį valdymą. Mes e, nagrinėjame ir savo klaidų lygių vertinimus ir auditorumų, e, pateikėmės ataskaitas ir mes e, įvertinome du rizikos šaltinius - dotacijos susijusios su tiesioginiu ir netiesioginiu valdymu tarptautinėse organizacijose. Ir mes pateikėme atitinkamą veiksmų planą. Tik noriu pasakyti, kad e, mes nekalbame apie jokią konkrečią organizaciją. Klaidos, kurios yra nustatomos šiuose dviejose aukštos rizikos rytise, yra taikytinos e, daugelio organizacijų. Ir jas e, turi būti atsižvelgiama apskritai. O kalbant apie tarptautinės organizacijas, būtina užtikrinti, kad auditoriai gautų visus e, auditų reikalingus dokumentus. Ir mes siekiame stiprinti šias pastangas. Kalbant apie dotacijas netiesioginio valdymo sistemoje, mes e, siekiame didinti ar tobulinti klaidų nustatymą. Klaidų nustatymo lygį taip pat e, stipriname savo eksantę patikrinimus. Ir noriu pabrėžti, kad būtina taikyti kai kurias konkrečias priemonės, e, tobulinant mūsų kontrolės sistemą. Vis dėlto mes e, tikime, kad ta sistema, tokia kokia yra, yra tinkama. Gebėmiai, šiandien pagrindinė mano žinia yra ta, kad e, mes padarėme nemažai pažangos ir mes toliau dedame didžiulės pastangas, kad panaikintume trūkumus ir silpnasias pusės ir todėl jūsų vaidmuo yra labai svarbus. Jums padedant mes galime dirbti dar sėkmingiau ir aš tikiuosi, kad mes ir toliau sėkmingai bendradarbiausime. Ačiū. Dėkoju, ponė komisarė. Nenorėčiau praleisti progos jums ir komisarui Hanui ir jūsų darbuotojams padėkoti už tai, kad atsakote į mūsų klausimus. Mes žinome, kad tai jums reiškia labai daug E, darbo, bet aišku, mes e, norime žinoti, kas vyksta, nes kartais neaišku, ką, ką mes gauname už, tuos, e, milijo, už tą milijoną eurų. Todėl tikrai labai dėkoju, labai norėčiau padėkoti taip pat komisarui Han, nes jūsų kompetencijos rytis šiemet tarsi nukentėjo. Mes neseniai buvome Ukrainoje ir Turkijoje ir norėtume e, padėkoti už labai profesionalų vizitų parengimą. Taigi dėkoju jūsų darbuotojams, o dabar suteikiu žodį jums, ponė komisarė. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Lemark, gerbiami komiteto nariai, gerbiami svečiai. Visų pirma, noriu pasakyti, kad yra gerai, kad jūs taip rūpinatės mūsų darbu, nes jūs tokiu būdu geriau suprantate mūsų vykdomą politiką ir tokiu būdu mes geriau siekiame abipusio susitarimo dėl abiejų institucijų darbo ir dėl iššūkių. Pradžioje norėčiau e, padėkoti poniai Lamark už audito rūmų ataskaitą. Jūsų darbas mums tikrai yra labai reikšmingas, nes E, komisija yra atsakinga už tai, kad, kad visos skiriamos lėšos e, būtų e, valdomos pagal visas taisyklės ir kad jos būtų kiek įmanoma veiksmingiau politinė prasme panaudojamos ir užtikrintų mūsų piliečių interesus. Mes dabar siekiame stabilizavimo paramos 16 kaiminystės šalių. Už tai yra atsakingas E, tai yra mano kompetencijos rytis. Tam naudojame kompetencijos priemonę ir kasmet jai turime 2,3 e, milijardus eurų. E, bendras visų tikslas mūsų yra kaiminystės šalių stabilizavimas, nes tik tai stabilios demokratinės, demokratiškai veikiančios institucijos gali padėti spręsti konfliktus ir užtikrinti piliečių gerovę. Mes suvokiame, kokie iššūkiai mums tenka ir bandome e, užtikrinti, kad biudžeto lėšos būtų panaudojamos veiksmingai. Ir mes e, norime galėti pasitikėti e, savo politiniais įsipareigojimais. Taip pat e, mes turime atsižvelgti į platesnį politinį kontekstą tekstą ir pagal jį e, teikti finansinę paramą. Kaiminystės e, politikos šalyse e, mes bandome tiek teikti pagalbą, tiek tuo pačiu būdu valdyti finansinę riziką, kurie, kuri iškyla. Ir 2015 metais bendras klaidų lygis 2,8 procentus sudarė. Tai reiškia, kad mes peržengėme atitinkamą nustatytą klaidų lygio ribą, tai reiškia, kad mes turime e, toliau gerinti situaciją. 2015 ir 2016 metais NEAR generalinėme direktorate bus, buvo atlikti atitinkami auditai ir mes e, sveikiname šį žingsnį, bet taip pat aš norėčiau pasakyti, kad man atrodo, kad pridėtinė vertė būtų didesnė, jeigu mes E, koncentruotumėmės į e, ką tik e, at, e, susidariusias išlaidas, tai yra neseniai susidariusias išlaidas, nes dauguma projektų yra e, daugiamečiai ir juos yra sunku vertinti. Ir audito rezultatai buvo jau paskelbti, jūs, man atrodo, juos ir aptarėte savo komitete. E, komisija atsižvelgia į daugumą pasiūlymų ir mes, aišku, darysime viską, kad ir toliau pagerintume situaciją. E, tačiau norėčiau e, pakalbėti apie migracijos ataskaitą ir Vakarų Balkano ataskaitą. Migracijos ataskaita apima metus nu, iki, iki 2014 metų, bet dabar ta e, krizė, migracijos krizė dar labiau padidėjo, todėl buvo visi politiniai, visos pri, politinės priemonės mobilizuotos, kad būtų e, galima apsaugoti sienas, e, saugoti žmonių gyvybės, užtikrinti saugumą ir e, užtikrinti judumą. E, Komisija labai greitai ir efektyviai reagavo į migracijos krizę. Ji ėmėsi tokių žingsnių. E, sukūrė ES patikos fondą kaip reakcija į Sirijos krizę. Taip pat buvo e, įkurta priemonė pabėgėliams. E, E, taip pat speciali pagalbos priemonė vakarų Balkanų šali, šalims. Kolega Mimica jau e, paminėjo, kad buvo taip pat įkurtas pagalbos patikimumo patikos fondas, e, kuris padėtų e, užtikrinti e, pagalbą e, Afrikos šalims ir mažinti migracijos srautus. E, taip pat atitinkamai reagavome įvykius Libane ir Jordanijoje. Ir visa tai buvo mūsų staigus atsakas. Aš kalbu dabar apie pas, paskutinį pusmetį. Ir e, galiu pasakyti, kad e, šią vasarą iš Turkijos į Graikijos salas įvyko, atvyko tik 18 tūkstančių pabėgėlių, o per ankstesnį pusmetį, tai yra aš čia kalbu apie žiemos sezoną. E, tas skaičius buvo 740 tūkstančių žmonių. Tai reiškia, iš karto įsigaliojus mums, mūsų susitarimui dėl pabėgėlių, iš karto tiek sumažėjo pabėgėlių skaičius. Tai manau, kad tai yra tikrai labai akivaizdus ir svarbus skaičius. Taip pat akivaizdu, kad buvo išgelbėtos gyvybės. Per pastaruosius septynis šių metų mėnesius, palyginus su uh, uh, pirmaisiais trimis mėnesiais 90 procentų sumažėjo e, žuvusiųjų skaičius. E, nuo, kovo iki, nuo, bal, nuo sausio iki kovo buvo 366. žuvė iki 47 ir tas skaičius sumažėjo iki 47 e, balandžio spalio mėnesiais. Mes taip pat daug E, investavome į pagalbą Sirijai. Taip pat e, papildomus 300 milijonų eurų skirsime e, sveikatos priežiūros paslaugoms pabėgėliams. Čia bandome bendradarbiauti su Turkija ir padėti būtent pabėgėliams iš, Silijo, iš Sirijos. Ir e, mes jau e, suteikėme apie 350 milijonų eurų pagalbos e, Libano ir Jordanijos atvejais. Ir iš tiesų mes, e, mes tas lėšas skiriame pagal, kai yra pateikiamas įrodymas dėl jų tikslinio panaudojimo, mes jų neskiriame taip tiesiog kaip kaip tuščio kažkokio čekio, kurį galima panaudoti kaip nori. Ir e, čia aš jums parodžiau e, parodžiau e, debito kortelę su 30 eurų, e, kas mėnesį yra pervedami tie 30 eurų. Ir žodžiu, e, žmonės pabėgėliai su tomis kortelėmis gali apsipirkti tam tikrose parduotuvėse. Taip pat šita sistema remia vietos ekonomiką, vietos ūkį. Ir kaip minėjau, mes šitą sistemą sukūrėme bendradarbiaudami su Turkija. E, ir su atitinkamomis Turkijos institucijomis, e, organizacijomis bei su atitinkamomis valstybėmis narėmis. E, gerbiamos ponios, gerbiami ponai, reikia laiko, e, norint pasiekti tam tikrų rezultatų. Pagalvokite apie Ukrainą, kur mes investavome labai daug energijos į antikorupcijos reformas ir susijome tai su vizų režimo palengvinimu. Mes E, Taip pat e, reikia paminėti, kad Ukrainos rada kelis kartus neigiamai e, nubalsavo už tai, kad būtų prieš tai, kad būtų pateiktos turto deklaracijos. Tačiau dabar buvo pasiekta, kad tos turtos, dek, turto deklaracijos yra teikiamos ir e, e, iš didelio skaičiaus, pavyzdžiui, teisėjų apie tūkstantis atsisakė pereiti į naują sistemą, nes jie nenori įrodyti, pateikti savo turto deklaracijų. deklaracijų. Tokia yra situacija su šiomis priemonėmis. Taip pat e, galiu atvirai pasakyti, kad mūsų sprendimai, mūsų e, europiniai sprendimai, E, tokie kaip pavyzdžiui vizų režimo supap, su, supaprastinimas. E, dėl, dėl šių sprendimų yra sunku pasiekti kažkokių rezultatų, todėl, e, aišku, mes rizikuojame, kad yra prarandamas pasitikėjimas mumis. E, tačiau kita vertus, tose kaimininėse valstybėse, kaimynystės politikos šalise žmonės nori kažkokių reformų. Ir e, kalbant apie Ukrainą, aš prisimenu savo pokalbį e, e, su e, Ukrainos vicepremjeru ir žinau, kad e, Ukrainoje yra apie 1,7 milijonų. E, šalies viduje perkeltų asmenų, tai yra žmonės pabėgę iš, pavyzdžiui, Donbaso e, srities. Taigi e, e šitie e, 1,7 milijonai žmonių, pavyzdžiui, jie nori e, eiti keliu, e, kad Ukraina eitų e, Europos keliu. Taigi mes turime e, savo finansinę pagalbą skirti taip pat galvodami ir apie šitus žmonės. E, tai yra turime užtikrinti stabilumą audito rūmai yra teisūs, kad e, kalbėdami apie politinę valią ir apie e, politinio valdymo stiprin, stiprinimą, mes apie tai nuolat kalbame su savo pa, šalimis partnerėmis. Taip pat padarėme išvadas iš ankstesnių metų ir e, pagerinome tam tikrus e, pasirengimo narystiai, e, pagalbos pasirengimo narystiai rodiklius. Ir E, projektai dabar yra e, planuojami atskiriems sektoriams, kad būtų teikiama specifinė pagalba šalims. E, ponios ir ponai, aš manau, kad vystimosi pagalba turėtų papildyti taip pat mūsų priekybinės priemonės ir mes turime padaryti viską, kad būtų stabilesnė situacija tose valstybėse. Mes turime pagerinti ne tik žmonių gyvenimo lygį, bet suteikti jiems e, kažkokią gyvenimo perspektyvą. Ir būtent mūsų e, tos stabilumo priemonės reiškia investicijas į mūsų vis, visų ateitį. Tai yra investicijos į stabilumą visoje Europoje. Atsižvelgiant į Europos kaiminystės politiką, e, rugsėjo 29 dieną mes e, patvirtinome e, savo pagalbos susitarimą su Tunisu. Aš dabar norėčiau pakalbėti šiek tiek ir apie Tunisą, nes Tunisa, Tunisas yra e, svarbi šalis. Ir tai yra taip pat pavyzdys, kad įmanomas demokratinis kelias ir islamo valstybėje. Ir mes E, investavome daug, kad būtų pasiekta, pasiektas, pasiekta demokratijos. Ir taip pat mes siūlome ne tik finansinės, bet ir nefinansinės priemonės, e, kurios padeda vykdyti Tuniso reformų programą. E, tai reiškia, kad mes bandome gauti kiek įmanoma naudos iš ES lėšų per e, finansuojamas programas ir projektus. E, mes stengiamės mokesčių mokėtojų pinigus investuoti prasmingai, bet kalbant apie Tunisą, nereikia pamiršti, kad Tunise yra apie milijonas pabėgėlių iš Libijos ir e, Libija iki šiol yra politiškai nestabili šalis su visomis pasiekmėmis. E, taigi matote, kad mes susidurėme tikrai su didžiuliais iššūkiais ir e, mes turime įvairias priemonės, įvairius įmanomus variantus, bet reikia visuomet ieškoti geriausio paramos varianto ir dažnai mes siūlome tiesioginę paramą biudžetui, bet e, taip pat e, siejame tai su konkrečiais specifiniais projektais. E, biudžeto E, parama dažnai yra klaidinanti savoka, nes tiesiog atrodo, kad duodame pinigus ir viskas, bet iš tiesų mes teikiame tas lėšas konkretiem, labai tiksliai aprašytiems projektams, e, kurie yra vykdomi iš biudžeto. E, o ne iš kažkokių išorinių lėšų. E, ir aišku, atitinkamai vykdoma tokių e, lėšų panaudojimo kontrolė, tų projektų vystimo kontrolė. Pavyzdžiui, Moldovai praėjusiu metu vasarą mes nutraukėme mokėjimus, nes nebuvo laikomas atitinkamų sąlygų. O dabar tarsi e, vėl priimtas sprendimas e, atidaryti kredito liniją Mol Moldovai ir vėl pradėti e, teikti paramą. Kaip matote, e, parama ir kaiminystės politika yra labai svarb, svarbios e, skatinant e, kaiminystės politikos šalių demokratizacijos, stabilumo, ūkio vystimosi. E, procesus. Ir ekonomiškumas e, e, mums yra, e, mūsų, tai yra mūsų kasdieninė užduotis, todėl mes tengiamės ir toliau gerinti lėšų e, panaudojimą ir todėl mes ir ateityje sieksime glaudžiai bendradarbiauti su jumis ir audito rūmais. Mums yra labai svarbu, kad mes visi siektume vieno tikslo ir tas e, ir tas tikslas mus turi vesti vienu keliu. Dėkoju už jūsų dėmesį, atsiprašau, kad šiek tiek per ilgai galbūt kalbėjau, bet tiesiog norėjau pristatyti visus rezultatus. Dėkoju, ponė komisarė. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui Joachim Celler. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau visų pirma padėkoti e, auditorumams ir poniai Lemark. Taip pat norėčiau padėkoti abiems komisarams už tai, kad jie raštu atsakė į mūsų klausimus ir mes gavome tos atsakymus. Taip pat norėčiau pabrėžti e, tai, ką ką tik paminėjo komisaras Hanas, kad mes turime siekti vieno tikslo, eiti vieningų kelių. Tai reiškia, kad mes turime kartu vieningomis priemonėmis nugalėti iššūkius, su kuriais e, susiduria Europa e, šiuo metu. E, Ir manau, kad būtent abiejų šių komisarų kompetencijos rytis šiuo metu susiduria su didžiausiais iššūkiais ir matyt taip ir bus dar ir ateityje. Todėl e, mes turime e, Todėl į mūsų klausimus e, turite žiūrėti ne kaip į kritiką dėl pačios kritikos, bet kaip tik priešingai. Europos parlamentas yra institucija, kuri e, turi priimti sprendimą dėl biudžeto. Ir mes norime būti tikri, kad e, lėšos iš ES biudžeto yra tikslingai koordinuojamos, tikslingai valdomos ir atitinkamai atsižvelgiant į rezultatus e, išleidžiamos. Ir kai į klausimus e, atsakoma teisingai, kai yra pateikiami visi paaiškinimai susiję su atsakymais, tai manau, kad mes tada labai greitai galime suartėti, tai yra suartinti mūsų pozicijas. Mūsų komitetas visuomet pabrėžia, tą pabrėžia ir tai vyksta jau keletą metų ir mes nenorime, at, kalbėti vien tik apie klaidų lygį, nors aišku, tai yra svarbus dalykas e, vertinant biudžeto įvykdymą e, ir išlaidų paskirstimą. Mes taip pat norime, e, norime tikrinti, kaip mums pavyksta siekti bendrų tikslų, ypač užsienio politikos rytyje. Tai yra, mes norime matyti, kaip atrodo ES pasaulyje ir kaip jie atrodo e, kaiminystės politikos srityje. Ir e, dėl to vykdant šios tikslus reikėjo sukurti atitinkamas e, sąlygas, atitinkamas e, teisinės nuostatas, kurios padėtų kontroliuoti tą nekontroliuojamą pabėgėlių srautą į Europą. Todėl norėčiau užduoti abiems komisarams savo pirmąjį klausimą. E, pakartojant tai, ką pasakė audito rūmai, ką pasakė ponelė Mark, audito rūmai rengia specialiąją ataskaitą ir aš ją labai vertinu. E, ta speci specialioji ataskaita yra e, e, ES biudžeto lėšų panaudojimas e, pietų kaiminystės šalims. E, Ir čia taip pat reikia kalbėti apie migracijos priemonės, e, jų panaudojimą ir audito rūmai nustatė, kad e, e, tų programų rezultatai nėra patenkinami. Ir todėl yra labai svarbu žinoti, kas buvo konkrečiai finansuota iš ES biudžeto ir kas iš valstybių narių biudžeto. Abu direktoratai pateikė savo e, tikslus ir tai yra teisingas žingsnis, tačiau e, mes norime žinoti, kaip konkretus projektai konkrečiai prisida prie to, kad būtų pasiekta mūsų tikslų. E, Europą pasaulyje, šitas skyrius kalba apie mūsų užsienio ryšius, tačiau dažnai kai kurios, kai, kai skirtingos ES institucijos siekia skirtingų tikslų. E, Nes čia turime kelis generalinius direktoratus, pavyzdžiui, DEFCO, NER, taip pat e, vyriausiai įgaliotinę užsienio politikai. E, Ir taip pat turime nepamiršti dar ir e, Europos vystimosi fondo. Todėl kyla klausimas, kaip būtų galima geriau e, koordinuoti visas, visus šituos veik, veiksmus ir visas šitas politikos sritis, visas šitas priemonės. Ir e, komisija atsako, kad nėra kitos koordinavimo priemonės kaip konsultacijų proceso. E, taip pat e, kiti generaliniai direktoratai ir konsultuojasi su e, NER generaliniu direktoratu. Tai aš norėčiau paklausti, koks yra skirtumas tarp šitų konsultacijų, kodėl ne, ne visi generaliniai direktoratai traukiami į šitą konsultacijų procesą. Ir kodėl, e, kaip yra su e, kaimo plėtros ir žemės ūkio sritimi. E, Dėl e, klaidų lygio buvo jau pasakyta, kad e, klaidų lygis yra 2,8 procentai. Todėl mano klausimas būtų toks, kaip DEFCO generalinis direktoratas galėtų paaiškinti e, skirtumą tarp e, audito rūmų nustatyto klaidų lygio 2,8 procentai ir savo pačių nustatyto klaidų lygio 2,2 procentai. Ir e, man atrodo, kad 2015 metų rezultatai nėra tokie e, patikimi kaip 2012-2013 metų rezultatai, bent jau taip nustatė auditorumai. Ir norėčiau e, paklausti, kaip, e, ar buvo vertinamas klaidų lygis kaiminystės politikai iš išorės. Ir dar. E, e Taip pat norėčiau paklausti dėl išorinio valdymo, e, dėl kurio buvo daug diskutuota. Deja ir šiemet e, bus teikiama šita ataskaita ir abu komisarai kartoja praėjusiu metu argumentus, pacituosiu angliškai, projektų vertinimas yra susijęs su kiekvieno e, atskiro projekto vertinimu iki metų pabaigos ir e, šios priemonės negali būti e, naudojamos kaip vertinimo priemonė dėl galutinio veiksmingumo. Tai tokia būtų citata. Taip pat iš DEFCO e, ataskaitos buvo teikiama e, patikimumo ataskaita, todėl aš norėčiau paklausti, kodėl yra atitinkami prieštaravimai. Ir kodėl yra skirtumai dėl klaidų lygio ir ypač teikiant patikimumo ataskaitą. ir e, ar tai yra susiję su atitinkamų projektų kokybė. Dėkoju uždėmesi. So, jetzt stellt sich die Frage, wer... Dabar kyla klausimas, kuris iš komisaro atsakys. Prašau, komisarė Han, žodis jums. Ja, zunächst einmal. Äh, Visų pirma, kalbant apie koordinaciją tarp valstybių narių, noriu pasakyti, kad mes stengiamės E, ją atitinkamai mm, koordinuoti. Ir aš ėmiausi iniciatyvos, kalbėjau su e, vystimosi pagalba, už vystimosi pagalbą atsakingais ministrais iš mūsų pagrindinių sponsorių, jeigu galima tai pavadinti, kaiminystės politikos srityje. Ir mes čia turime pagerinti kai kuriuose šalise politinė situacija, todėl aš nesu toks naivus ir negaliu teikti, kad, e, kad valstybės narės didins lėšų kiekį, nes jos turi taip pat ir savų interesų. Taip pat e, e, mes turime išnaudoti taip pat ir savo politinės galimybės ir ta, tokiu būdu pakvie, pasiekti atitinkamą lygį. Pavyzdžiui, kalbant apie Egiptą, e, jis pa, mums kelia daug rūpeščių, nes tai yra šalis, e, kur kasmet, e, kasdieną 7 tūkstančiai žmonių padaugėja gyventojų skaičius. Tai reiškia, per metus yra e, keli milijonai naujų gyventojų. Dabar, pavyzdžiui, yra 94 milijonai e, gyventojų, kurie yra susikoncentravę 5 procentuose teritorijos, taigi mes turime e, prisidėti prie e, darbo vietų augimo. E, todėl mes turime, galime čia e, E, teikti paramą tik su atitinkamomis valstybėmis narėmis, su jų pagalba, kad kažką pajudintume, e, kad, kad e, pasiektume stabilumo pagal europinį požiūrį. Toliau dar trumpai dėl kad, kad atitinkami generaliniai direktoratai konsultuojasi, kad būtų pateikta kiekvieno generalinio direktorato nuomonė dėl lėšų panaudojimo ir e, dėl e, atitinkamų sektoriams specifinių priemonių. Agri pavyzdžiui, turi savo biudžeto e, eilutes, kurios e, skirtos kaiminystės politikai. E, ir tas generalinis direktoratas taip pat turi savo galimybės, todėl mes tiesiog neminėjome jo, bet tai nereiškia, kad mes nesiekėme glaudesnio bendradarbiavimo, ypač kalbant apie ūkio vystimasi arba projektus žemės ūkio srityje E, kai yra, kai yra e, siekiama projektų, įgyvendinti projektus šioje srityje, tai yra e, skaidrus, pe, e, lankstus pereimas nuo e, žemės ūkio prie ūkio politikos projektų. Taip pat yra teikiama e, valdymo ataskaitą metų pabaigoje. Bet e, yra informacijos taip pat ir e, apie ankstesnių metų projektus, todėl tarsi trūktų tarpinės ataskaitos, kaip vystėsi, kaip vystėsi tie projektai. Ir e, Manau, kad dėl to reiktų dar diskutuoti. Mūsų priemonės yra skirtos tam, kad pasiektume stabilumo ir kiekvienas atskiras projektas turėtų prie to prisidėti. Todėl reikia. E, e, todėl yra labai sunku e, teikti ataskaitas dėl kiekvieno atskiro projekto. Aš įve, įvertinti e, priemonių veiksmingumą galiu e, tik tai po tam tikro laiko, atsižvelgiant į tai, ar buvo pasiekta e, toje šalyje politinio stabilumo. E, pavyzdžiui, Ukrainoje e, jau metus veikia e, stabili vyriausybė. Moldovoje per praėjusius metus penkis kart pasikeitė vyriausybės vadovai, taigi matote, kaip skiriasi situacijos. E, komisarė, aš dar norėčiau e, pasitikslinti vieną dalyką e, ambasadoriai e, nėr generalinio direktorato ataskaitoje neužpildo atitinkamų eilučių dėl, dėl e, įvykdytų projektų. Man atrodo, kad tai nėra gerai. Man atrodo, kad ambasadoriai e, turėtų užpildyti visus atitinkamus rodiklius, nes mes kalbame ne apie vilti, kad e, viskas e, vystysis teigiamą linkme. Todėl yra labai svarbu, kad būtų teikiamos ataskaitos dėl visų e, pagrindinių rodiklių, esminių rodiklių, nes kitaip mes negalime nustatyti, koks yra, koks yra tų projektų lėšų investavimo efektyvumas. Galiu pažadėti, kad 2016 metais tai atsispindės ataskaito. Dėkuoju komisarė Mimica. Thank you, Madam Chair. I would also like to thank the rapporteur for. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už bendrą e, pranešimo pristatymą. Norėčiau padėkoti e, audito rūmų atstoviai už ataskaitos pristatymą. Uh, reikėtų gal siekti be konfrontacijų, o diskusijų pagrindų aptarti tos lausimus ir išlaikyti tikrai tą gerą liniją, gerą kryptį, kurią mes dabar einame. Mm, jau dabar, man atrodo, mūsų pozicijos yra tikrai labai panašios. Mes tarsi esam tos pačios knygos tame pačiame e, puslapyje. Uh, dėl biudžeto kontrolės ir auditavimo priežiūros ES išės veiksmų srityje. Ar tai būtų, e, ar tai būtų kalba apie plėtros e, instrumentus ar, ar kaiminystės instrumentus. Taigi labai svarbu, aišku, e, atsakyti tos klausimus, kuriuos iškirite. E, dėl klaidų lygio, lygio ir dėl e, likutinio klaidų lygio, ką komisijos tarnybos analizuoja ir auditorumai. Mm, mes žinome, kad yra tam tikras e, skirtumas imčių ėmimo atveju mm, kai yra atliekamas likutinių klaidų tyrimas e, komisijos tarnybų ar audito rūmų nes įmamos skir, skirtingos transakcijos, skirtingi operacijų paketai. Pagal komisijos tyrimą yra per 12 mėnesių laikotarpių už, užbaigtų sutarčių įmamos transakcijos, o audito rūmai žiūri į mokėjimus, kurie padaryti pagal vykstančias transakcijas, pagal vykstančias sutartis e, einamaisiais metais. Pagal tas transakcijas gali būti daromos tam tikros korekcijos ir dažnai daromos e, vėlesnėme projekto e, vykdymo laikotarpio etape. Tai aš sakyčiau, kad tiesiog skiriasi pati metodika ir todėl pagal audito rūmų taikoma metodika nustatytas klaidų lygis gali būti didesnis nei likutinis klaidų lygis. Mm, Europos audito rūmai skaičiuoja vieną DDF ir vieną biudžetui, tai yra du skirtingus klaidų lygius. DEFCO likutinių klaidų tyrimo. A, klaidų lygis nustatomas vienas bendras tiek biudžeto, tiek DEF. Bet tikrai labai mm, vertinu tai, kad tarp mūsų yra didžiulis supratimas, mes tikrai labai vertiname mm, tai, kad auditorumai skaičiuoja abu klaidų lygius. Mes tikrai vertiname tai, kad abu tie abiejų skirtingų tyrimų atliekami rezultat, atliekamos tos analizės yra tikrai labai vertingos mūsų manimu. Ir per praeitų metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą vyko tikrai labai išsamios ir naudingos diskusijos ir mes tikrai labai vertiname tai ir mes labai judame į priekį, mūsų tas bendras supratimas ir bendras mm, interpretavimas viso realaus mm, pobūdžio, realaus tų priemonių indėlio tikrai juda į priekį. Mes galvojame, kad tai yra valdymo priemonės, kurios valdymo įrankiai, kurie leidžia mums pažvelgti į projektų įgyvendinimo procesus tam tikrame momente kiekvienų metų. Taigi tai yra rodiklis, kuris rodo, kokia yra esama būklė tame projekte ir tai leidžia mums padaryti reikalingus pataisimus, imtis veiksmų kažkokio tai plano, jeigu matome, kad yra kažkoks vėlavimas ar kažkokių gyvenimo problemų, mm, jeigu yra galbūt kažkokių tai veiklos rodiklių kas gali mums suteikti tam tikrų gairių apie projekto eigą. Tai nėra rodikliai, kurie parodytų, koks galutinis bus klaidų lygis tame projekte, bet tai yra rodiklis, kuris leidžia mažinti e, klaidų bendrą lygį ar, ar užkirsti kelią klaidoms. Taigi, man atrodo, mes einame gerą kryptimį, didėja mūsų tarpusavio supratimas dėl tų įvairių klaidų e, vertimo lygio priemonių panaudojimo. Ir galvojant apie 2015 metų pagrindinius e, veiklos rodiklius, ar, ar, ar kitus rodiklius, pavyzdžiui, dėl mm, e, e, likusių e, sumų, taip vadinamųjų RAL. Tai tikrai yra labai vertinamos tos rekomendacijos ir biudžeto kontrolės komitetui, manau, tikrai naudinga yra tai ir Mes tengiamės pateikti informaciją apie likutinį klaidų lygį. Mm, aš noriu patikinti Jūs, kad uh, bendrai uh, Europos komisijos taikoma metodika ir visas mm, darbas atliekamas Europos komisijoje dabar yra tikrai uh, Mm, vykdomas tokiu būdu, kad geriau būtų derinamos skirtingų komisarų politikos sritis, kad, kad nebūtų atlab, tokio didelio atskirimo, kad tai yra žemės ūkio politika, tai yra priekybos politika, tai yra atskiros sritis. Yra daug didesnis užtikrinamas politikos sričių tarpusavio dėrėjimas ir išlumas. Bendrai apie 9 milijardai eurų yra skirti tvariai žemdirbystei ir geresniai mytybai užtikrinti kitam laikotarpiu iki 2020 metų. Ir e, mūsų intervencijos yra e, skirtos 62 valstybėms Tai iš tikrųjų tai yra bendras e, DEFCO darbas ir mūsų delegacijos, mūsų AGRI e, generalinio direktorato tarnybos vystimosi e, direktorato, NIR direktorato, tai yra kaiminystės tarnybos, visos dirbo iš vien. Ir visi prisidėjo prie maisto saugumo, žemės ūkio tvarumo, vystimosi visų priemonių įgyvendinimo, kad būtų užtikrintas augimas mūsų šalyse partnerėse, kad būtų tvaresnė žemdirbystė plėtojama tose valstybėse, kad būtų didesnės tų valstybių ats, žemės ūkio sektoriaus atsparumas, taip pat, kad būtų galima užtikrinti maisto saugumą. Dėkoju, daug, yra daug norinčių pasisakyti. Pirmasis sąraše kolegas Liberatski. Ačiū pirmininkė. Spravosdav. Tikrai norėčiau e, sutikti su tuo, ką pasakė pranešėjas. E, manau, kad. E, E, turėsime toliau tai kalbėti. Man yra tekę su komisijos nariu Hanu e, pasikalbėti ir štai kokie įspūdžiai po to pokalbio man susidarė. Aišku, komisija veikia didelės rizikos sąlygomis, yra didelis nežinomumo aspektas ir mes nedaug ką galime čia padaryti. Gavėjai tiesiog naudojasi savo teisėmis. Uh, O mm, iš tikrųjų ateityje gali atsitikti visai, gali būti taip, kad e, kai spręsime dėl mm, trumpalaikių tikslų, tos tikslus e, reikės peržiūrėti, taigi yra tam tikra rizika. Kas mums yra svarbiausia? Tai būtų du aspektai. Pirmiausia, ar tos lėšos, kurios skiriamos šioms sritims, leido pasiekti pageidaujamų tikslų, o jeigu ne, tai ar žinome kodėl. Antra, pats kalbų klaidų lygis, tas rodiklis, nėra labai didelis skaičius. Bet ar tos 97 plus procentų lėšų, dėl kurių klausimų nekyla, ar to lėšų dalis padarė reikiamą poreikį. Ir ar yra kažkokia retrospekcijos e, galimybė, kiekvienais metais mes skiriame lėšos tiems, pačiems, tiems patiems tikslams, toms pačioms sritims, bet ar daromi kažkokie pakeitimai, pataisimai, Ir dar kalbant apie klaidų lygį, svarbu suprasti, Ar tas lygis visada dėl tų pačių priežasčių? Ar vis dėlto priežastis ir klaidos yra skirtingos ir ar jos buvo, jas buvo įmanoma numatyti ar ne? Tas orientavimasis į veiklą, į veiklos rodiklius, Tai yra tas aspektas, kuris lemia tai, kad mes turime kalbėti apie skirtų lėšų poveikį. Ir turime galvoti apie tai, kad būtų išsaugota gera Europinių institucijų reputacija. Man asmeniškai labai svarbu, atrodo tai, kad per ilgą pokalbį su komisijos nariu e, mes e, įstengėme ne tik gauti nemažai informacijos, bet ir pasiekti tam tikrą supratimą. Iš tikrųjų, ne į viską šioje salėje galima atsakyti, laiko per mažai ir būtų galime tikrai kalbėti dar apie tai daugiau, bet savo politinės frakcijos e, e, vardu norėčiau pasakyti, kad su ponu Joachimu pranešėju mes nuolat kartu dirbsime ir taip pat e, džiaugiuosi tuo pareiškimu komisijos nariu, kad po 2016 metų jau bus iš tikrųjų atsižvelgta į tai, ko prašėme iš 2015. Ačiū. Dėkoju, ne viską supratau iš tos nuomonės, nes nėra dar tos kabinetų sistemos. Toliau kolega Tarant. Thank you, Madam President. Uh, I'm afraid I... Ačiū, pirmininkė. Bijau, kad aš e, vienas likau. Mane kolegos žalieji paliko tokiuose nežinomose, mm, nepažįstamuose vandenyse. Bet aš turėčiau porą klausimų komisijos nariui Hanna. Tai būtų mm, fond, priemonė pabėgėliams iš Turkijos. Jūs sakėte 2,2 e, milijardų iš trijų numatytojų jau paskirti. Ir jau įgyvendinimas prasidėjo ir, kaip jūs sakėte, kol kas um, rezultatus sunku būtų įvertinti, bet vis dėlto, kada jūs tikėtumėtės um, gauti pirmosius vertinimus, kiek tos lėšos buvo veiksmingos šioje srityje finansuojamoje iš ES. Ir svarbiausia, ar manote, kad uh, susitarimas tarp ES ir Turkijos leistų susigražinti dalį tų lėšų tuo atveju, jeigu rezultatai būtų nepatenkinami. Nors aš tikrai to mm, nesitikiu, nelaukiu, bet teoriškai. Ar tai būtų įmanoma? Ir dar vienas klausimas. ES tarsi nusigrėžė ar tiesiog nenori matyti katastrofiškos žmogaus teisų ir demokratijos situacijos Turkijoje. Ir tuo pat metu mes e, toliau mokame milijardus vien už pažadą sulaikyti migrantus ir pabėgėlius, kad jie neatvyktų į Europos Sąjungą. Tai tokie mano du klausimai. Ačiū. Die nächste ist die Kollegin Schmidt, bitte. Hallo, Kollege Schmidt. Dėkoju. Norėčiau e, užduoti klausimą komisarui Han, kaip ir mano kolega, girdėjome skaičius. Mano klausimas būtų, kaip jūs vertinate e, Turkijos pažangos ataskaitą, kuri bus kelbiama rytoj, ir pažanga e, pasirengimo narystiai pagalboje. E, Mes žinome, e, kokie įvykiai vyko, e, tačiau e, norėčiau paklausti, ar, pavyzdžiui, mūsų pagalba, finansinė pagalba ir tos lėšos, kurios skiriamos Turkijai, ar tam įtakos turės norą sugražinti mirties bausmę. Kaip praėjusiu metu vystimosi politikos pranešėja, vystimosi fondo pranešėja, norėčiau e, E, pasakyti ponui Mimicai, kad dėkoju, kad jis padė, šiemet pasakė tai, dėl ko aš kovojau pernai, dėl lankstesnio reagavimo ir kad e, geresnės kovos su migracija. Aš tikrai jūs čia palaikau ir tikiuosi, kad ir Europos parlamentas jūs palaiko, tačiau nepaisant to, norėčiau užduoti jums keletą klausimų vėl ta tiesioginė parama biudžetui, ji vėl buvo paminėta ir mes su ja turime ne tik teigiamos patirties, todėl norėčiau paklausti, ar ta kritika, kuri e, nuolat yra išsakoma, ar jūs bandote kažkaip e, atsižvelgti į tai, ypač e, kalbant apie tas valstybės, kur yra. E, e, kur yra tam tikrų e, apmąstymų dėl saugumo, netikrumo dėl saugumo, kaip mes užtikrinsime, kad mokesčių mokėtojų pinigai, kurie ten yra investuojami, e, būtų tinkamai panaudojami. Kol kas aš į tai ne, neišgirdau konkretaus atsakymo, norėčiau jį išgirsti toliau. Kitas dalykas, kuris yra įdomus mes e, daug darome per e, tarptautinės organizacijas arba bendradarbiaudami su jomis ir todėl norėčiau paklausti, kokia yra ad, ad, administravimo na, našta, e, kai, kokie yra skaičiai, ar kaip, kaip tai atrodo, ar iš karto tie užsakymai yra perdodami tarptautiniams organizacijoms, ar e, yra skelbiami konkursai o ne tiesiog taip laisvai yra atiduodami tie projektai ar užsakymai tarptautinėms organizacijoms. E, norėčiau padėkoti e, komisarui, kad jis paminėjo ir parlamento indėlį. Aš e, pati jo nepajaučiau, bet jeigu jūs jį jaučiate, tai aš džiaugiuosi ir tikiuosi, kad mes neapsiribosime tik tai klaidų lygių, nors jis yra ir pakankamai geras, bet manau, nulis yra geriau negu 2,8. Mes turime viską daryti, kad pasiektume būtent tą nulį ir norėčiau paklausti, ką komisaras daro šioje srityje. Ačiū. Pati save įtraukiau kalbėtojų sąrašą ir norėčiau užduoti klausimą komisarui Mimicai ir komisarui Han. Komisarė Mimica dokumentuose yra pateikta apžvalga E, ir ten minimas vienas susitikimas Kuboje. Ir tame susitikime dalyvavo 95 e, valdininkai, ką aš vadinčiau valdininkų vakarėlių. Ir e, ten buvo e, DEFCO generalinio direktorato darbuotojai, iš jų 24 buvo iš Briuselio. E, Aš norėčiau jūsų paprašyti nesiųsti tų 24 e, darbuotojų į Kubą, ar nebūtų pigiau e, palikti tų darbuotojų Briuselyje ir susitikimą renkti ten, kur yra daugiau darbuotojų, nes kasmet vyksta labai daug e, įvairių renginių, o čia mes kalbame e, apie tai, kad dažnai atvyksta įvairių e, sričių atstovai į e, Briuselį, todėl galbūt tikslingiau būtų e, daryti tokius renginius Briuselėje. Dabar kreipiuosi į komisarą Haną. Dėl Turkijos mes matėme, dėl, e, dėl paramos pasiruošimui narystiai yra 600 milijonų nepanaudotų lėšų. E, Jūs nieko nekalbėjote apie tą pasirengimo narystį į procesą. Kyla klausimas, kas atsitiks su tomis lėšomis. Mes manome, kad e, NER generalinis direktoratas vis dažniau teikia e, humanitarinę pagalbą. E, aš dabar nenorėčiau, kad tie 600 milijonų eurų būtų e, suteikti kaip pagalba pabėgėliams. Kiek lėšų, norėčiau paklausyti, iš tos pagalbos pasirengimui narystiai e, buvo panaudota pabėgėlių klausimo sprendimui? Ir aš, aišku, dėkinga Jums už tai, kad Jūs sakėte, kad lėšų mokėjimas Turkijai vyksta pagal tai, kaip įrodomi, įrodomas projektų veiksmingumas ir pasiekti rezultatai. E, E, Turkija sako, kad 25 milijardus eurų išleidžia kasmet e, kovodama su pabėgėlių krize. O kaip jūs e, apskaičiuojate Turkijoje atliekamų paslaugų kainą, nes, nes pavyzdžiui, mes negauname jokių dokumentų e, apie pabėgėlius, apie būklę pabėgėlių e, atitinkamuose stovyklose ar nestovyklose. E, E, dar kolegė Kadenbach e, norėtų užduoti klausimą. Norėčiau trumpai paklausti. E, ponas Hanas išprovokavo. Jisai pasakė, kad mes turime laikyti savo pačių įsipareigojimų ir pažadų, todėl norėčiau tą progą užduoti Jums klausimą ir Jūsų kolegai Mimicai, kalbant apie patikos fondus, yra tei, ten yra teikiamos lėšos iš biudžeto. Uh, E, ir taip pat iš valstybių narių biudžetų. Todėl e, man kyla klausimas, ar galima pasitikėti valstybėmis narėmis, ar jos laikosi savo pažadų, ar yra atitinkami sąrašai tų įsipareigojimų ir, ir kaip tos lėšos buvo skiriamos. Mes dar vėliau pakalbėsime apie EDF. Prašau. Une observation euh, à faire au commissaire. Noriu pastebėjimą vieną išsakyti. Dėkoju komisarams Mimičiai ir Hanui už jų pasisakymus. Mm, tai tokia sritis, kuri yra nepaprastai sudėtinga, kur sunku yra įvertinti uh, Mm, veiklos rezultatus, bet aišku, tai yra būtina, kad Europos mokesčių mokėtojai e, galėtų būti garantuoti, jog išleisti eurai panaudoti gerai. Taigi, e, žinome, pavyzdžiui, Jordanijoje, Libane ir Turkijai. Tos vyriausybės mums sako, kad mokama kaina yra labai didelė, bet Turkijoje ypatingai mokama kaina yra labai didelė. Taigi aš noriu paklausti komisaro Hano dėl juridinės vertės e, galiojimo to susitarimo, kuris yra sudarytas Europos e, vadovų e, susitikime tarp Europos vadovų taryboje dėl 3 milijardų, paskui 5 milijardų. Uh, E, eurų. Aš noriu paklausti komisaro Hano, ar jo manimų šis sprendimas, e, iš tikrųjų vertinant iš juridinio požiūrio taško, yra toks sprendimas, kuris yra e, vertingas, galiojantis ir, ir užtikrintas. Man atrodo, komisarui Mimica teko paprastesni klausimai, tai gal jūs ir pradėkite. Thank you, Madam Chair. Uh... Ačiū pirmininkė. Tie klausimai, kurie buvo pateikti per biudžeto patvirtinimo procedūrą. Pirmiausia, dėl rezultatų. Taip, iš tikrųjų, matome pasikeitusi požiūrį į bendrą biudžetą ir į aštuntą skyrių išorės veiksmus. Taip pat ir kitas e, biudžeto išlaidų kategorijas žiūrime, kad e, dabar daugiausia dėmesio skiriama vystimosi politikos rezultatams, daugiau nei skiriamų lėšų kiekiui. Taigi dabar jau perinama iš tikrųjų prie biudžeto orientuoto į rezultatus ir vystimosi bendradarb... bendradarbiavimo išlaidų srityje tendencija ta pati. Pernai pirmą kartą mes pristatėme savo rezultatų uh, programą, kuri padėtų mums ne vien pamatuoti skirtų lėšų kiekį ar projektų svarbą ir apimti. Tai aišku yra labai svarbus elementai ir biudžeto kontrolės ir audito procedūrų kontekste, bet mes taip pat siekiame įvertinti kokius rezultatus lėmė mūsų skirtos lėšos konkrečiose šalyse. Nes jeigu mes vertinsime tik tai, ką skiriame, tai kalbėsime apie milijardus eurų ar šimtus milijonų eurų, Bet iš tikrųjų mūsų šalyse partnerėse sunku ir paaiškinti ir vietos žmonėms, ką reiškia milijardas eurų praktiškai. Taigi mums svarbu paversti šias lėšas konkrečiais praktiniais rezultatais ir aiškiai parodyti kiek yra konkrečios medicinos pagalbos suteikta vaikams, pavyzdžiui, ar gimdyvėms, kiek e, daugiau vaikų pradeda įti mokyklą. Aš apie tai kalbėjau savo pirmame pasisakymė. Taigi mes pirmiausia galvojame apie rezultatus, kalbėdami apie biudžetą. Ir visuomasis bendradarbiavimas taip pat turi būti orientuotas į rezultatus. Ir tas turi atsispindėti visose mūsų požiūrio į vystamą į bendradarbiavimą aspektuose. Taip pat pagal e, naują vystimosi darbo atvarkę mes turim stiprinti ryšius tarp mūsų vystomosios politikos e, indėlių ir saugumo, migracijos, humanitarinio atsako, klimato aspektų ir saugumas yra viena iš tų sričių, kuri turi būti sustiprinta mūsų naujojame Europinėme bendradarbiavimo susitarime, vystimosi susitarime. Skurdas, be kita ko, yra pažeidžiamumo konfliktų šaltinis daugelį mūsų šalių partnerių. Todėl mūsų vystamojo politikoje mes skirsime daugiau dėmesio nesaugumo šaknims ir sieksime įtvirtinti taiką, tai leistų mums iš tikrųjų pasiekti geresnių rezultatų ir panaikinti vystimosi trikdžius Aš labai aiškiai noriu pasakyti, kad mes nenukreipiame vystimusi skirtų lėšų saugumo klausimams. Saugumo klausimai savo prigimtimi yra vystimosi klausimai. Taigi tie sprendimai yra labiau vienas kitą papildantis, o ne prieštaraujantis, kalbant apie skiriamas lėšas saugumui ir vystimuisi mes niekada neperžengsime labai aiškių ribų, kurios yra nubrėžtos mūsų sutartyse. Ir aišku, kad mes negalime panaudoti ES biudžeto lėšų finansuoti ginklų tiekimą Tai yra ir mūsų prekybos politikos dalis, viskas išskyrus ginklus principas. Tokiais būdais mes siekime prisidėti prie vystimuose. Kai dėl mm, tarptautinio lėšų valdymo, matome, kad tarptautinės organizacijos yra svarbios ES partnerės. Mes e, glaudžiai bendradarbiaujame ir tas bendradarbiavimas įgyvendinant projektus yra apskritai geras, teigiamas. Mums e, pavyko patobulinti bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis modelius, sumažinti administracinės išlaidas, užtikrinti jų matomumą tose programuose, kurios įgyvendinamos tarptautinių organizacijų. Uh, valdymo išlaidos e, šiuo metu, kalbant apie tarptautinės organizacijas, yra apie 7 procentai per visus įgyvendintus projektus. Ir atranka vyksta arba per konkursą, arba sudarant susitarimus su konkrečiomis tarptautinėmis organizacijomis jeigu šios atitinka mūsų reikalavimus ir pagoda sistemą. Na ir aiškus mūsų tikslai - mažinti administracinės išlaidas ir didinti ES matomumą tarptautinių organizacijų darbe. Taip pat tos standartinės formos, kurios būtų taikomos dotacijoms ir vyriems finansavimo šaltiniams. Toliau Kuba ir regioninis seminaras. Mes norėtume, kad testusi tokių dviejų regioninių seminarų tradicija. Mes norėtume, kad vyktų tokie renginiai, dalyvaujant mūsų delegacijoje e, vis visose šalise, visose pasaulio šalise. Mes e, norime, kad būtų palaikomas bendras požiūris, kad mes e, vieningai suprastume, vienodai suprastume vystimosi modelį. Būtent todėl kiekvienais metais mes e, organizuojame kasmetinį susitikimą, kasmetinį seminarą Briuselėje, kuriame dalyvauja visos delegacijos, jų atstovai atsakingi už bendradarbiavimą ir vystimasi, ir taip pat vyksta regioniniai seminarai. Vienas jų ir vyko Kuboje. Skaičiau visus klausimus, pastabas, pasiūlymus e, pateiktus biudžeto kontrolės komiteto. Na ir Mes išklausę jūsų nuomonės, e, apmastėme iš tikrųjų tą susitikimų formatą, taip pat regioninių susitikimų organizavimą ir mes nusprendėme palikti seminarus Bruselėje. kuriame dalyvautų mūsų tarptautiniai partneriai ir NER generalinio direktorato atstovai. Uh, Ir galbūt iš tikrųjų užtektų vieno regioninio seminaro, kuris vyktų kažkur kitur pasaulyje. Ir mes, aišku, taip pat pasistengtume, kiek įmanoma, sumažinti tų seminarų išlaidas dėl tiesioginės e, biudžeto paramos Mes vykdome eksantį ir ekspost kontrolę, taikome kriterijus, kurie biudžeto paramos programas daro veiksmingesnėmis ir leidžia pasiekti mūsų vystomo bendradarbiavimo tikslų. Taigi prieš priimant sprendimą dėl konkrečios sutarties pasirašymo, ar tai būtų dėl biudžeto mm, paramos, ar valstybės e, kūrimo sutartis, taip dabar jos vadinamas, mes e, sutarėme pirmiausia dėl rodiklių, kurie turi būti pasiekti prieš priimant sprendimą dėl e, paramos biudžetui. Ir tie rodikliai apima mikroekonominę veiklą, viešųjų finansų valdymo veiksmingumą, taip pat konkrečius šakinių politikos krypčių tikslus Ir mes e, su, tik sudarę sutarimą dėl tų rodiklių pasiekimo mes sudarome mm, susitarimus dėl biudžeto paramos. Taigi vadovaujamasi visada konkrečiais kriterijais ir mūsų delegacijų vadovai atlieka vertinimą dėl kiekvienos biudžeto paramos dalies išmokėjimo. Dėl patikos fondų išmokų. Mes labai aiškiai atsakėme, kalbėdami apie visus tris patikos fondus, kurie dabar veikia. Bet apie tai galbūt plačiau pakalbėsiu, kalbėdamas apie EDF biudžeto patvirtinimo dalį. Visos lėšos skirtos komisijos buvo paimtos iš EDF e vystimosi fondo rezervų. Ir šiemet NIR, e, ECO ir HOME generalinių direktoratų komponentas buvo įtrauktas, kalbant apie valstybės narės, yra iš tikrųjų tam tikras netitikimas tarp 2,3 e, procentų dabartinių komisijos įsipareigojimų ir 80 milijonų eurų valstybių narių įnašo į patikos fondus, bet tos valstybės narės, kurios įsipareigojo mokėti įnašus patikos fondą, tai daro pagal atitinkamą sistemą, tai daroma padalijant įnašą į penkias dalis per metus. Ir valstybės narės moka dalimis savo įnašą į patikos fondą. Na, tai yra tokia dinamika, pagal kurią visos, e, visi įnašai, dėl kurių įsipareigota, bus sumokėti į patikos fondus. Dėkuoju toliau komisaras Han. Dėkuoju, aš dar kole... parlamentarui Celler turiu um, atsakyti dėl išorės audito, tai yra įmonė Moan Stevens, e, mes su jie dirbame jau kelis metus ir e, to išorės audito e, priežastis tam išorės auditui yra tai, kad galima daugiau finansinių sandorių patikrinti tokiu būdu. Ir mes dažnai aptariame visus klausimus su audito rūmais, ir manau, kad jie taip pat neturi jokių priekaištų dėl to. Toliau dėl situacijos Turkijoje. Man atrodo, visų pirma, reikia atskirti du dalykus. Tai yra e, IPA iš vienos pusės ir iš kitos pusės pagalba pabėgėlių krizė. Ir čia šitos dvi programos nepersidengia. Ir e, visa diskusija dėl Turkijos e, yra e, tokia, kad jie nori iš mūsų lėšų, nes yra 2,7 milijonai pabėgėlių ir tos lėšos turi būti ne paskirtos kitam tikslui, bet tose sritise, kur e, IPA lėšos tai yra e, parama e, pasirengimui narystiai, kur jeigu jos buvo skirtos atitinkamai infrastruktūrai ir jeigu toje srityje yra didelis pabėgėlių srautas, tai, e, e, tai reikia stengtis pagerinti tos bendruomenės situaciją. Tačiau Turkija tokios, tokią paramos sistemą atmetė ir e, ji remiasi e, susitarimu tarp Turkijos ir ES. E, ir ten yra parašyta, kokiai, kokiom programom turi būti skirtos lėšos. E, E, vieninteliu atveju su Turkijos pritarimu mes skiriame 120 milijonų ir tos lėšos buvo panaudotos e, pabėgėlių tikslam, nes kitai būtų prarastos tos lėšos. Ir, ir Turkija tam pritarė. Taigi mes turime aiškiai e, skirti lėšas skirtas pabėgėlių problemos sprendimui ir lėšas skirtas pasirengimui narystiai. Kalbant apie pabėgėlių krizės sprendimui skirtų lėšų veiksmingumą, kitų metų pirmame pusmetyje bus pateikta ataskaita. Ir mus Turkija dažnai kritikuoja dėl to, kad e, neteikiamos atitinkamos lėšos. E, ir to priežastis yra tokia, kad mes teikiame lėšas tik tada ir, ir tarptautiniam organizacijom taip pat, kai, me, kai mums įrodomas e, tikrasis tų lėšų poreikis, o kadangi Turkija ne visuomet, e, taip tariant, greitai sugeba reaguoti, o mums taip pat reikia laiko, kol mes ištiriame, kur lėšų yra poreikis ir kaip jos naudojamos ir todėl užtruko tam tikrą laiką nuo susitarimo praėjusių metų lapkričio iki e, šių metų rudens. E, ir e, kol buvo teiktos pirmos lėšos, pavyzdžiui, parama maitinimo programom, o visa švietimo sistema, mokyklų sistema E, dar laukia lėšų. Dėl jūsų klausimo, ponė Greslė, mes orientuojamės į EBPO rodiklius dėl e, lėšų mokykloms, bet vėliau galėsime jum pateikti išsamesnę informaciją. Bet toks esminis atsakymas būtų, kad e, kad mes orientuojamės e, tais rodikliais ir e, jie turi sutapti. Pone Kadenbach, kuri jau išėjo, aš e, dėl patikos fondo Sirijai buvo 500 iš ES biudžeto ir 500 iš valstybių narių ir iki šių metų pabaigos turėtume gauti tuos 500 iš valstybių narių. Tačiau galiu pasakyti, kad dažniausiai mažosios valstybės narės moka, nes jos neturi struktūros, kurios padėtų teikti jom tiesioginę paramą. O pavyzdžiui, didžiosios valstybės, kaip Vokietija, Prancūzija ir netgi Junktinė karalystė, E, be savo įnašo į Sirijos patikos fondą taip pat e, teikia ir tiesioginę pagalbą. Ir čia mums vėlgi reikia koordinuoti veiklas, kad jos nepersidengtų. Ir tai, kas jums pasirodė e, provokuojantis pasakymas, kad mes turime laikyti savo įsipareigojimų ir savo pažadų, tai aš turėjau čia omenyje vizos režimo supaprastinimą, Kalbant apie tam tikras valstybės, mes ten esame numatę e, daug palyginamųjų rodiklių. E, ir, pavyzdžiui, Ukrainos atveju buvo virš 200 tų rodiklių ir jinai juos visus, visas tas sąlygas išpildė ir tai prisidėjo prie korup, kovos su korupcija ir todėl e, Atvirai tariant, jeigu valstybė įgyvendina visas sąlygas, kurias mes jai pateikėme, tai yra mūsų pasitikėjimo mumis ir mūsų pačių patikimumo reikalas tada įgyvendinti savo pažadą, nes jeigu mes to nedarome, mes prarandame ne tik savo patikimumą, bet ir atitinkamus politinius svertus. E, taip susiję e, visi šitie dalykai. Toliau dėl, kolegi, e, dėl parlamentarės Šmit klausimo. Atvirai sakant, jeigu Turkija įves mirties bausmę, tai tada baigsis dėrybos dėl narystės. Tai buvo pasakyta ne kartą, tokia yra griežta sąlyga su, ir bus nutrauktos dėrybos su visomis iš to išplaukiam, išplaukiančiomis pasiekmėmis. Ir aš e, bendraudamas su Turkija jau supratau, kad reikia daryti skirtumą tarp retorikos, tarp to, kas sakoma ir tarp konkrečių faktų. Bet jeigu bus įvesta mirties bausmė, tai bus aiškios pasiekmes. Ir e, mūsų susitarimas yra visų pirma politinis susitarimas. Ir e, e tas susitarimas yra, kad mes turime 16-17 e, metais e, skirti iki 3 milijardų eurų ir kol kas ta situacija yra dar atvira dėl to, kad Sirijoje vyksta konfliktas, jis dar nesibaigė. Todėl situacija yra tokia ir aš matau, kad mūsų, manau, kad mūsų konsoliduotos priemonės E, rodo, kad jos yra, kad jos yra veiksmingos, tiek kalbant apie e, Turkiją, Jordaniją, Libaną, netgi Iraką. Ir mūsų e, interesas yra, kad pabėgėliai liktų tame regione. Ir atvirai kalbant, tai nėra ne tik dėl finansinių priežasčių, nes pabėgėliai Europoje kainuoja daugiau negu pabėgėliai tame regione, bet ir dėl politinių priežasčių. Kai konfliktas bus išspręstas, mūsų interesas būtų, kad e, tie žmonės kiek įmanoma greičiau grįžtų į savo gimtają šalį ir dalyvautų to šalies atstatyme. Sirija yra didžiulė valstybė, jie turi 8 e, milijonus pabėgėlių šalies viduje ir e, Ir tai, yra, tai reiškia vakumą, o tas vakumas e, jis turės būti vėliau užpildytas. Todėl būtų gerai, kad kai baigsis konfliktas, tie žmonės galėtų grįžti į savo šalį. Ir man atrodo, kad kol kas bendradarbiavimas su Turkija ir su tartautinėmis organizacijomis, e, kurios nuolat vertina situaciją Turkijoje, e, vertina, ar Turkija tinkamai elgesi su pabėgėliais, ar, ar e, stengiasi gerinti jų gyvenimo sąlygas. Man atrodo, kad vyksta tas bendradarbiavimas. Dabar norėčiau grįžti prie pono Liberatskį klausimo. Mes turime daryti skirtumą tarp klausimo, kuris jums labai rūpi, ar e, lėšos išleistos tinkamai ir E, galutinio veiksmingumo. Visuomet yra rizika ir ta rizika yra didžiulė, kad mes turėsime kažkokį efektą, kažkokį poveikį, e, kuris dėl politinių įvykių, kurių mes negalime įtakoti, bus e, sužlugdytas, sunaikytas, pavyzdžiui, praėjusių metų pavyzdys iš Ukrainos. Praėjusiais metais mums pavyko daug pasiekti Ukrainoje stabilumo srityje, tačiau iki šiol egzistuoja rizika, kad viskas bus apversta kad viskas bus sužlugdyta. Mes turime bandyti daryti viską, kad taip neatsitiktų, bet niekas iš mūsų negali e, užkirsti tam kelią ir, ta, ta, kelio, ir tam, tas galioja visoms mūsų kaiminystės politikos šalims. Ir e, mūsų trumpalaikis ar ilga, trumpalaikė ar ilgalaikė sėkmė, mūsų priemonių veiksmingumas e, gali būti panaikintas, bet kuo ilgiau ir kuo sėkmingiau mes veiksime, tuo labiau mes prisidėsime prie stabilumo. Tai reiškia, tas pamatas kasmet darysis vis stipresnis, vis tvaresnis ir todėl kasmet e, vis mažės rizika. Bet aišku, ta rizika yra ir jeigu mes ją neiktume, mes būtume politi politiškai naivus. Ačiū. Dėkoju. Mes nediplomatai ir jūs tą žinote ir mes e, džiaugiamės, kad nesame diplomatai ir būtų gerai, jeigu diplomatai e, griežčiau elgtųsi su lėšomis, tai visiems mums pavyktų pasiekti daugiau pranešėjas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė yra sakoma, kad kelionės lavina, todėl mes praėjusią savaitę buvome Turkijoje O prieš tai e, lankėmės Jordanijoje ir Libane, kad susidarytume vaizdą, kokia yra situacija vietoje. Komisaras Hanas e, parodė, e, koks veiksmingas yra susitarimas su Turkija e, ir kad dėl to sumažėjo pabėgėlių skaičius, bet man atrodo, prie to prisidėjo Balkanų e, maršruto uždarimas nes dabar pabėgėliam yra neįmanoma tuo keliu per Balkanus atvykti į Europą. O dėl e, susitarimo su Turkija poveikio e, mes, aišku, mes, aišku, negalime jo sumenkinti, mes galėjome įsitikinti tuo ir vietoje. Tačiau nepaisant to, yra ne tik migrantai ir pabėgėliai iš Sirijos, e, Turkijoje, bet ir iš kitų šalių. Ir šita priemonė, dėl kurios buvo susitarta su Turkija, galioja tik pabėgėliams ir migrantams iš Sirijos, o dėl kitų pabėgėlių kol kas situacija yra neaiški. E, e Toliau, ponė komisarė, jūs atkreipėte dėmesį į tai, kad mes, e, kad kad mes turime susitarimus su e, partnerinėmis organizacijomis, ypač su jungtinių tautų organizacijomis ir kai mes e, e, ten lankėmės, mes matėme Europos e, vėliavas, bet iš tiesų, e, man atrodo, kai e, mes tik palikome, vos palikome, tai ten buvo matomas tik UNICEF, UNHCR, tai yra visos jungtinių tautų programos, o E, Europo paga, Europos pagalba yra labai e, mažai pastebima iš pašnekovų iš Turkijos, o mes aukšto lygio, pašne, su aukšto lygio pašnekovais kalbėjome, su dviem viceministrais, jie e, kalbėjo apie tai, kad reikia e, dėrėtis tiesiogiai su Turkijos vyriausybė dėl to, kas vyksta vietoje. E, ir Iki šiol, aišku, nepavyko pasiekti visų pabėgėlių, bet e, man atrodo, kad mums į tam reikėjo gal daugiau laiko. Kalbant apie e, pagalbą pasirengimui narystiai, reikia konstatuoti, kad kai kurios projektus mes stebime jau metų metus ir man kyla klausimas, ar jie apskritai dar yra aktualūs, ar jie dar, e, nes kai kurie yra iš, iš tiesų e, iš tiesų situacija yra tokia, kad dėl, dėl tam tikrų skyrių e, kol kas nenusimato dėrybos ir atsižvelgiant į naujausius įvykius Turkijoje, jie taip pat turi savo poveikį ir kai daugiau nei šimtas tūkstančių e, viešojo sektoriaus darbuotojų yra atleisti ir e, kai yra akademija, kuri iki šiol veikia puikiai, kur buvo E, ruošiami teisininkai, Turkijos teisininkai, kurie, kurie ten mokėsi apie ES teisę. Dabar dauguma iš tų e, akademijos narių nebedirba ten. E, mums, aišku, sakė, kad taip atsiranda nauja galimybė, nes iš universiteto ateis daug jaunų teisininkų, e, kurie e, yra susipažinę su e, E, Europos teisę, bet, e, bet mums tokie argumentai ne, ne visai mus dar įtikino, bet aišku, apie tai galėsime diskutuoti toliau. Toliau dar vienas klausimas, kokia yra situacija dėl anksčiau mūsų aptarto e, klausimo AMG, ką komisija gali dėl to pasakyti. Kaip naujasis finansų reglamentas, kokį, e, kokį įtaką čia darys naujasis finans, finansinis reglamentas dėl e, klaidų e, lygio, dėl DEFCO generalinio direktorato, dėl tiesioginių išmokų, tiesioginės pagalbos yra tam tikrų abejonių, jeigu tos abejonės yra tokios iš, išsamios ir yra tikrai daug E, trūkumų dėl Afrikos taikos priemonės administravimo, bet galbūt mes šią temą dar nagrinėsime e, kalbėdami apie Europos vystimosi fondą. E, DEFCO generalinis direktoratas 2016 m. balandžio mėnesį įvedė vidinės ir išornės kontrolės tinklą Ar e, nėra generalinis direktoratas planuoja įvesti tokį, tokią panašią sistemą? Ir dar vienas klausimas e, komisarui Mimica. Mes jau e, ne vieną kartą kalbėjome apie. apie klaidų lygį, ar e, jūs kažką darote, kad jisai sumažėtų toliau. E, audito rūmai mano, kad e, komisija pervertina savo galimybės pa, pa, ištaisyti klaidas, pagerinti tą klaidų lygį. Kaip jums komisarė Mimica atrodo? nes jūs pateikėte atitinkamus skaičius savo atsakymą. ir buvo įvardinti įvairūs atvejai, kurie yra susiję su rizikomis. Galbūt e, reiktų, kad jūs pakomentuotumėte tuos atvejus susijusius su keturiomis šalimis, o šiaip dėkoju Jums už tai, kad Jūs taip išsamei e, atsakėte į mūsų klausimus. Dėkoju. E, vis tik tai e, iš šito pasisakymo matyt supratote, kad gausite dar papildomų klausimų raštų, bet jūs matyt to ir tikėjotės. E, tikiu, e, dėkoju Jums už apsilankymą, bet norėčiau, kad komisaras Mimica dar pasiliktų, nes mes dabar kalbėsime apie EPF ir mūsų pranešėjas jau yra, o ponia Hanė, mes toliau su Jumis palaikysime ryšį. Man aš retai girdžiu, bet e, noriu pasakyti, kad mes tikimės. Toliau kitas mūsų darbo atvarkės punktas yra 11 darbo atvarkės punktas, tai yra keitimasis nuomonėmis su, e, su komisaru Mimica dėl 8, 9, 10 ir 11 EPF. Mūsų komisaras yra ponas Omarčiai. E, ar auditorumai norėtų pasisakyti? Merci, Madame la Présidente. Je serai brève. Plus... Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu trumpai, kadangi mm, dėl EDF, dėl visų kelių EDF-ų e kuriuos paminėjote, yra, ir buvo pagrindinės pastabos išsakytos mano dėl 8 skyrius. Taigi, eina kalba apie 3 milijardus eurų 2015 metais ir mes teikiame palankę nuomonę dėl sąskaitų patikimumo ir nepalankę nuomonę dėl a, mokėjimų taisyklingumo, mes galvome 3,8 procentai klaidų yra panašus lygis kaip ir ankstesnė ankstesniais metais, kaip aštuntam skyriuje, metodai tie patys, tai yra biudžeto rėmimas ir projektai, kur keli donorai, čia tai tas, ta dalis yra atskirai, virš 5 procentų, mes galvojame, kad gali sumažėti tas procentas, komisija turėjo pakankamai informacijos, kad galėtų užkirsti kelią toms klaidoms ar jas sumažinti bent dėl devinių kiekybiškai pamatuojamų klaidų, ką mes nustatėme. Taigi, pagrindinis dalykas, aišku, yra naudos gavėjų viešųjų pirkimų taisyklių nesilaikimas, pagrindinė priežastis, išlaidų netinkamumas ir mm, taip pat daugiausia yra nefinansuotinų išlaidų problema, PVM pavyzdžiui, kuris neturėtų būti finansuojamas 16 procentų, taip pat išlaidos 11 procentų, kurių neįvykdė naudos gavėjai. Dabar dėl Europe 8 generalinio direktorato veiklos ataskaitos dėl bendrų išlaidų mes galėjome pasakyti, kad čia mūsų išlyga išsakyta e, yra e, ribota. Mes e, džiaugiamės, kad į mūsų rekomendacijas buvo atsižvelgta. Direktorius yra pateikęs pat įsitikinimo deklaracija su rizikos diferencijavimu. Toliau dėl e, DEFCO generalinio direktorato. Jie galvoja, kad dvi sritis išlaidų tai yra tiesioginė pagalba e, dotacijos ir netiesioginis valdymas kartu su tarptautinės organizacijomis tai yra dvi sritis ir čia dviejų iš tų išlaidų kategorijų mes pateikėme išlygas. E, DEFCO generalinis direktoratas dėl mokėjų dėl dotacijos yra skirta kartu su e, šalimis partnerėmis, e, kokia yra vykdoma veikla, mes galvojame, kad e, rizika yra panaši kaip ir su keliais partneriais vykdomų projektų. Mm. Buvo jau daug kalbėta apie tas rytis. DEFCO generalinis direktoratas jau ketvirtą kartą E, kartu su konsultantais iš išorės atliko tyrimą. Tyrimą tą jūs plačiai diskutavote. Čia klaidų lygis mm, kam negalėjo iškirsti kelią visos valdymo priemonės, e, yra virš 2 procentų, 2,2 procento. Mm, ir viskas atsiriame į um, tai, kad e, biudžetas vykdomas e, kas met, kas toliau dėl NIR e, generalinio direktorato situacija gerėja ir mes padarėme išvadą. Dėl DEFCO generalinio direktorato mes galvojame, kad metodika yra tinkama, jo bendresnių požiūrių būtų naudinga, kad visoje komisijoje būtų, bū, būtų pagilinta ir išplėsta metodika dėl klaidų analizės visose generalinės direktoratuose. Taigi, apibendrinama galiu pasakyti, kad komisijos reakcija ir pritaikytos priemonės reaguojant į mūsų išvadas rodo norą mažinti klaidas, tai akivaizdus tas ryštas dirbti, gerinti situaciją. Dėl DEFCO klaidų lygio ir e, e, e, mes norime pasidžiaugti tuo, kad į praeitų metų rekomendacijas šis generalinis direktoras sureagavo palankiai ir iš tikrųjų buvo puikus bendarbiavimas ir daug, lab, daug pastebime pagerėjimo bendrame išlaidų valdyme ir todėl audito rūmai uh, yra pasiryžę, auditorumo ir toliau yra pasiryžę bendradarbiauti kartu, kartu su pranešėju, su komisija, kad būtų galima gerinti situaciją ir ateityje. Dėkoju. Dabar išklausysime komisaro nuomonę dėl EPF. Much, Ačiū pirmininkė. Ačiū poniai Lenark. Ačiū Jūs labai aiškiai pristatėte audito procedūras pritaikytas Europos plėtros fondui EPF ir norėčiau padėkoti pranešėjui. Aš nekartosiu to, ką jau sakiau pasisakydamas pirmą kartą. Uh, Tai, ką pasakiau, iš tikrųjų taikytina ir ES biudžetui, ir Europos plėtros fondui, bet e, klaidų lygis nustatytas APF e auditorumų yra 3,8 procentai, tai yra tas pats kaip pernai. Ir aš jau minėjau, kad e, dabartinis kontekstas yra labai sudėtingas ir aš norėčiau dar kartą pakartoti, kad esu pasiryžęs toliau siekti klaidų lygio sumažėjimo. Aš džiaugiuosi tuo, kad auditorumai pripažįsta, kad daugelis jų ankstesnių metų rekomendacijų buvo įgyvendintos. Tos rekomendacijos, kaip ir naujos, šiemet pateiktos rekomendacijos e, ragina mus e, ir padeda mums nuolat tobulinti savo sistemą. Aš norėčiau užkelti vieną klausimą, kuris buvo keltas jau pernai. Tai yra dvigubas klaidų lygio skaičiavimas. Nėra atsižvelgiama į kelių donorų skirtas lėšas e, ir tai auditorumai gauna skirtingus skaičiavimus. Mūsų požiūriai, mūsų skaičiavimo metodika iš tikrųjų išsiskiria šiuo požiūriu. Bet e, aš norėčiau, kad e, šis klausimas liktų atviras, kad mes toliau apie tai kalbėtume ir galbūt su auditorumais vėliau kažkada mes pasieksime bendrą sutarimą ir taikysime tą patį metodą, skaičiuojant klaidų lygį. Aš taip suprantu, kad jūs prašėte būtent tokio požiūrio. Uh, Bet yra neatsižvelgiama į du e, skaičiavimo metodus, kurie apima apie pusę mūsų skirtų lėšų ir taip gaunami tikrai neobjektyvus rodikliai. Aš manau, kad DEFCO generalinio direktorato dabartinis metodas, kurį aš anksčiau aiškinau ir kuris remiasi daugiamečių rizikos vertinimu, nustatant sritis, kur yra didžiausias um, klaidų lygio uh, pavojus įgyvendinant, kad tas uh, metodas yra tinkamas šiuo metu. Uh, Išorės veiksmų ataskaita taip pat e, yra labai svarbus dokumentas. Pernai, kalbant apie 13 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, buvo nustatyta, kurie projektai nepasieks savo užsibrieštų tikslų. Jie buvo pažymėti geltona, oranžinė, raudona spalva, bet tas pažymėjimas tiesiog rodo mums, kokia yra situacija šiuo metu įgyvendinant projektą. Ir tai leidžia mums spręsti kylančias problemas. Bet e, tai negali būti galutinis užbaigto projekto veiksmingumo vertinimas. Ir po pernykščio diskusijų aš taip supratau, kad mes pasiekėme sutarimą dėl tokios sistemos naudojimo. Komisija pateikė visą informaciją jums ir mes laukiame jūsų konstruktyvių pastabų dėl tos informacijos. Gerbėmėji Europos plėtros fondo, kaip ir ES biudžeto atžvilgiu, aš manau, kad mūsų bendradarbiavimas yra labai vaisingas ir mes toliau sieksime gerų rezultatų, sieksime tobulinti e, valdymo ir ataskaitų teikimo sistemą ir aš lauksiu jūsų pastabų, klausimų ir konstruktyvių pasiūlymų. Ačiū. Dėkoju dabar žodis pranešėjai, ponui Amaržiai. Euh, Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė, ponė Lemark, dėkuoju už jūsų pasisakymus. Šiame etape kol kas dar nesame prie, prie pranešimo nagrinėjimo, mes dar tik tai keičiamės nuomonėmis. Uh, Mm, kad po to jau galėtumėm renkti pranešimą, gavę tuos atsakymus į klausimus, kuriuos pateikėme. Ankstesnės diskusijos būtent ir parodė, kad yra tam tikrų sunkumų šioje srityje. Įvertinti politikos vykdymo rezultatus ir Ir taip pat labai svarbu, kad būtina užtikrinti, jog Europos mokesčių mokėtojas gautų visas garantijas e, dėl to, kaip Europos lėšos yra naudojamos, ypač vystimosi politikos rytyje, būtent tokiame specifinėme politinėme kontekste, prie kurio aš dar sugrįšiu. Noriu padėkoti e, komisarui e, Mimicai už tikrai puikų bendarbiavimą tarp mūsų, taip pat ir už e, mm, išsamius atsakymus, kurie buvo pateikti į tikrai nemažą skaičių šio komiteto parlamento narių klausimų. Taip pat noriu padėkoti auditorumams, kurie šiais metais pirmą kartą, man atrodo, atliko išsame šios situacijos analizę. Kaip matėte, turime tikrai labai daug klausimų, kurios norėtumėm, į kuriuos norėtumėm išgirsti jūsų atsakymus. Aš tik tai išryškinsiu kai, kurio, kai kuriuos aspektus. 2015 metai iškėlė pakankamai nemažų iššūkių vystimosi politikos e, srityje. DEFCO pasistengė sureaguoti tuos iššūkius, ypač dėl imigracijos giluminių priežasčių klausimo. Ir tam buvo sukurtos dvi priemonės - 1,8 milijardo eurų ir taip pat buvo sukurti kai kurie patikos fondai. Čia mūsų, komisijai, mūsų komitetoj kyla kai kurių klausimų, kadangi uh, matome, jog daugėja tokių priemonių ir yra vis didėjanti tokia tendencija eksternalizuoti e, šias priemonės, perkelti e, vystimosi politikos priemonės į išorę. E, ir, ir kai kurie tikslai eksternalizuojami ir aišku dėl to kyla tam tikrų problemų tiek kontrolės, tiek ir klaidų konstatavimo. Uh, Mes konstatuojame, kad kuomet valdymas yra netiesioginis, klaidų pažeidimų lygis yra pakankamai didelis. Todėl dar norėtumėm žinoti, kaip komisija ketina garantuoti, kad būtų laikomasi kontrolės visų reikalavimų ir tų tikslų, kurie iškelti ES, ką komisija padarys, kuomet e, valdymas nėra tiesioginis, taigi, kai yra eksternalizavimas. Pati komisija paminėjo dvi išlygas. Pati tas išlygas e, nurodė, tą pristatė Europos parlamentui 2015 metais dėl e, FD vykdymo. Komisija ką suformulavo, tai yra būtent dėl, mokėj, dėl dotacijų mokėjimo netiesioginio valdymo, ką valstybių narių agentūros daro ir partnerių e, struktūros ką daro. Pavyzdžiui, Afrikos taikos priemonę paminėčiau. Dėl tų dviejų išlygų mes galime konstatuoti, kad klaidų lygis yra didesnis nei 2 procentai mokėjimų neteisyklingumo lygis yra nustatytas pakankamai didelis. Ir dėl to Aišku, jau yra tam tikros reakcijos, siekiama ištaisyti tą klaidų lygį, mes konstatuojame tai, kad aš nesileisiu į detalės, bet mes konstatuojame, kad yra iš tikrųjų e, pastangų taisyti situaciją, e, pavyzdžiui, dėl tarptautinių organizacijų jūs esate suspendavę veiklą tam tikrais atvejais, kur klaidos kartojasi tiesioginio valdymo srityje jūs taip pat galite, pavyzdžiui, pra, siekti procedūrų supaprastinimo. Tai aš norėčiau pastirauti, ar būtų įmanoma sumažinti klaidų lygį pasitelkiant procedūrų supaprastinimo priemonę. Nes iš tikrųjų būtent dėl uh, sudėtingumo dažnai klaidų lygis auga. Mm. Gal reikėtų stiprinti taip pat ir techninę pagalbą, tai yra ekspertų pagalba, kad būtų galima užtikrinti mažesnį klaidų lygį. Kitas klausimas, kurį norėčiau Jums užduoti, yra labiau politinio pobūdžio. Mm, pavyzdžiui, dėl vystamosios pagalbos uh, rezultatų. Mes konstatuojame, kad ES vykdoma kai kuri politika, kuri nepatenka jūsų kompetencijos ryti, galėtų tam tikrais atvejais prieštarauti vystomosios pagal prekybos politikos tikslams. Pavyzdžiui, aš turėčiau omenyje mm, komercinės sutartis, laisvos priekybos sutartis, kurią sudaro ES su kai kuriomis valstybėmis. Mm, taip pat aš galvočiau ir apie, pavyzdžiui, žuvininkystės politiką. A šioje srityje vykdoma ES politika, gyvenimas priemonės. Taigi aš norėčiau pasirauti jūsų, ar nėra, ar čia neižvelgtumėt būtinybės užtikrinti didesnį tų skirtingų politikos ryčių dėrėjimą tarpusavį, nes matome, kad Afrikos, Karibų jūros, Ramio vandenino valstybėse, mm, ką mes darome dažnai, tos kitų sričių priemonės e, dažnai netitinka štai mūsų srities logikos, kartais prieštarauja e, mūsų politikos srities e, tikslams. Taigi aš norėčiau paklausti, ar, ar nereikėtų būtent apie tai pagalvoti visomosios pagalbos rytyje, tam vadinamajame pokotonų laikotarpėje. Uh, Mm, įvertinant visus aspektus ir, ir, ir Brexit aspektą ir visą tai, kas gali turėti poveikį ES biudžetui. Ar jūsų manimų e, nereikėtų galvoti apie tai, kad yra kažkiek tai perorientuojama bendra politika, vis tomosios pagalbos rytyje. Tikrai matome, kad gali būti politinių krizių, kurios tiesiog sužlugdo mūsų užsibrieštus siektinius tikslus ir, ir visamosios politi pagalbos politikos rytyje. Pavyzdžiui, nenumatytos katastrofos, gaivalinės nelaimės gali tiesiog nušluoti ilgų metų, per daug metų dėtas pastangas. Uh, Pavyzdžiui, ypač kai kalbėtumėm apie mažytės salų valstybės, kurios vystosi ir staiga visą tai gali būti nušluota. Ir aišku, tai reikėtų sėti ir su migracijos aspektais, galvojant apie vystomosios pagalbos uh, politikos rytį migracija yra labai svarbi ir mes, biudžeto kontrolės komitetas, turėtume įtin rūpintis tokiais klausimais. Mes turime kelti klausimą, ar tos lėšos, kurias mes naudojame, užtikrins geresnių rezultatų pasiekimą. Mm, aš manau, kad mes turime pakeisti tą mm, krypti, tas apimtis e, visomosios pagalbos. E, aš čia nenoriu gazdinti čia susirinkusių, bet mes galvojame 2100 metais vaikas, tai, tai yra maždaug po vienos kartos vien Afrikoje, aš, aš neminėsiu e, Karibų jūros, Ramio vadinėjų valstybių, e, vien Afrikoje bus 12 milijardų e, gyventojų. Taigi vos praėjus vienai, vienam gyvenimui, vaikas, kuris gimsta dabar, sulauks šimto metų, taigi apie 2100 metais bus toks gyventojų skaičius. Tai įsivaizduokime, 12 milijardų gyventojų Afrikoje, ką tai turės kokį poveikį uh, visam pasauliui, viso pasaulio gyventojų skaičiui nuo 2 milijardų, štai dabar pereisim iki tokių o Europoje. Nei, vien Nigerijoje po šimto metų gyvens tie gyventojai, kiek dabar gyvena visoje Afrikoje. Tai štai kokia yra realija, ta, ta, ta, ta, kokios yra realios ir ta realybė kasdien pildosi. Tad mes turime permastyti savo galbūt vystomoje pagalbą kad ji tikrai būtų naudinga AKR valstybėms ir kad ji taip pat būtų, uh, ji taip pat kurtų ir naudą Europai. Ačiū. Atsiprašau. Das war jetzt ein ganzes Bündel. Dėkoju. Buvo labai daug klausimų pateikta. Prašau, ponė komisarė. Thank you very much, Madam Chair, and thank you very much, Mr. Ačiū. Pirmininkė, ačiū ir pranešėjai, ponio Maržy. Dėkuoju už jūsų labai aišku aiškiai išdėsite pranešimą dėl EPF dalies biudžeto patvirtinimo procedūroje. Yra klausimų ir problemų, kurios reikalauja gilesnės analizės. Turime galvoti, kaip fondas atrodo dabar, kokios turėtų būti gairės ateičiai ir kaip padaryti mūsų vystomai bendradarbiavimą kaip įmanoma veiksmingesniu. ES yra stipriausia, mm, stipriausias veikėjas pasaulyje, kalbant apie vystomai bendradarbiavimą, mūsų gyventojų skaičius yra 10 procentų mm, viso pasaulio gyventojų skaičiaus, bet mm, mūsų vystomosios pagalbos indėlis yra didžiausias. Taigi mes skiriame daugiausiai įgyvendinant e, naująją e, pasaulinį vystimosi darbo atvarkę. Ir tai reiškia, kad e, mes savo priemonės turime vystyti ir plėtoti toliau. Ir Europos plėtros fondas yra viena iš tų priemonių. Ir tikiuosi, kad tada, kai mes jau kalbėsime apie naują daugiametę finansinę perspektyvą, apie naują daugiametę finansinę programą, mes tas diskusijas tęsime ir parlamentui žinoma, kad komisija pasiūlė EPF įtraukti į biudžetą. Taigi tikiuosi, kad e, mes į visus pokyčius atsižvelgsime, kad jie bus įgyvendinti ir galiausiai, kad bus priimtas e, tas sprendimas dėl EPF e, biudžetizavimo. Bet, kaip teisingai nurodė pranešėjas, yra tam tikrų problemų, kalbant, pavyzdžiui, apie ES vystimosi politikos veiksmų eksternalizavimo, kalbant apie užsakomasis e, paslaugas vystimosi srityje, mes turime galvoti apie visą pasaulinės vystimosi darbo atvarkės kontekstą. Tai yra labai sudėtinga darbo atvarkė, apimanti labai daug socialinio, ekonominio aplinkos klausimų. Uh, ir akcentuojanti pereiti nuo milijardo prie trilijonų siekiant e, tvaraus vystimosi tikslų pasaulyje. Taigi mūsų ES e, vystimosi skirtos lėšos e, turėtų būti vertinamas ne vien per vystomojo bendradarbiavimo ar vystomosios pagalbos perspektyvą mes turime galvoti apie visą pasaulinę darbo tvarkę. Turime kalbėti ir apie dotacijas, ir apie privataus sektoriaus įtraukimą į mm, vystomasias partnerystės, ir apie besivystančių šalių dalyvavimą. Taigi dalis mūsų vystomosios pagalbos pagal naują darbotvarkę turi būti panaudota tam, kad būtų išlaisvintos kitos lėšos, kiti ištekliai ar privatus, ar nacionaliniai, kurie tikrai turi tą potencialą patenkinti vystimosi poreikius. Vystamoji pagalba netgi geriausių atvejų, net jeigu 0,7 procentai visų išsivyšiusių šalių įnašas būtų toks, vien vystomoji pagalba negalėtų padengti daugiau nei 10 ar 15 procentų visų pasaulinių e, vystimosi finansavimo poreikių. Taigi, iš tikrųjų, turime galvoti, kaip veiksmingiau panaudoti mūsų dotacijų sistemą. Europos komisija neturi vystimosi agentūros, ar mes patys nesame vystimosi agentūra. Ir aš nesu girdėjęs kažkokių pasiūlymų ar pastabų apie tai, kad reikėtų galbūt sugražinti Europe Aid agentūrą, kalbant e, apie vystimos politikos įgyvendinimą per EPF. Bet mes turime patikimus partnerius, ar tarptautinės organizacijas, ar nacionalinės vystimosi agentūras valstybėse narėse, taip pat e, yra nevyriausybinio organizacijų, privatus sektorius. Mm, visa Tai yra mūsų patikimi partneriai šiame procese ir EPF yra to proceso dalis ir aš sutinku, mes turime užsakomasias paslaugas, eksternalizavimą padaryti skaidresniu, pigesniu, akcentuoti mūsų vaidmenį, padaryti mūsų įnašą labiau matomu, Tai yra procesas, į kurį mes esame aktyviai įsitraukę. Mes turime gebėjimų vertinimo ramsti mūsų partnerių, kalbant apie mūsų partnerių vertinimą, ar tai būtų tarptautinės organizacijos ar kiti įgyvendinimo partneriai. Mes norime, kad e, jie būtų atviri tokiams nuseklesnėms taisyklėms ir viešųjų pirkimų, ir audito srityje. Ir mes e, norime suteikti jiems ir savo auditavimo paslaugas. Tai yra tokie procesai, kurie svarbus EPF kontekste. Mūsų taisyklių, finansinių taisyklių supaprastinimas yra ne vien svarbus, kalbant apie tiesioginį valdymą mūsų vystimosi programuose, bet supaprastinimas yra bendras tikslas, kalbant apie ES biudžeto įgyvendinimą vystimosi kontekste. Ir kalbant apie laikotarpio vidurio peržiūrą ir apie naują daugiametę finansinę programą. Ir aš sutinku, kad e, mūsų taisyklės turi būti supaprastintos ir e, būti kaip įmanoma lankstesnės, nekeliant pavojus tuo pačiu metu mm, stebėsenos audito kokybei. Turi būti toliau tinkamai e, vykdoma stebėsena ir vertina, vertinimas, kalbant apie mūsų veiklos rezultatus, bet Apskritai, netiesioginis valdymas turi būti veiksmingesnis. Ir iš tikrųjų mes um, bendrai kalbant uh, neturime leisti, kad atskiros politikos kryptis būtų visiškai atskiros, nesusijusios ir savarankiškos. Reikia ieškoti ryšių ir šią prasme EPF reikalauja didesnio politikos skripčių nuseklumo, kalbant apie vystimąsi. Ir tai yra numatyta ir pasaulinėje vystimosi darbo tvarkėje, tas didesnis nuseklumas, bet tai yra taip pat ir toks tikslas ar toks elementas, kuris natūraliai išplaukia iš uh, pasaulinės darbo atvarkės ir 17 tvaraus vystimosi tikslų. Kai dėl kotonių susitarimo, tai yra labai stiprus partnerystės susitarimas, kuris ES daro labai stiprią ir priekybos, ir vystimosi partnerė e, daugelio pasaulio šalių partnerė, ir Karibų, ir Ramėjo vandenyno šalių partnerė. Ir mes norėtume, kad kotonių susitarimo teigiamas poveikis tęstusi ir po 2020-ųjų, kai baigsis dabartinio susitarimo galiojimas. Taigi po kelių savaičių komisija pateiks komunikatą, kuris turėtų uh, suteikti galimybę valstybėms narėms ir e, Europos parlamentui ir kitoms suinteresuotusioms šalims aptarti pagrindinius naujojo susitarimo elementus. Susitarimo, kuris e, būtų sudarytas po 2020-ųjų, po to, kai baigsis kutinių susitarimo galiojimas. Ir mes tikrai ne dabar teiksime konkrečius e, pasiūlymus dėl darybinio mandato. Mes norėtume Pirmiausia, kad įvyktų dialogas, kad valstybės narės ir parlamentas e, ir Afrikos ir Karibų jūros regiono šalis e, išsakytų taip pat savo nuomonę, kad mes galėtume atsižvelgti į viską mm, ir atsižvelgti ir įtraukti visus gerus pasiūlymus, rengdami savo dėrybinius įgaliojimus. Bet galiausiai mums aktualu, kad e, kotonių susitarimo pratesimas būtų toliau veiksmingas, teisiškai privalomas visiems ir galbūt, kad ten būtų mm, skirtas akcentas konkretiems regioniniams ramščiams, kad būtų orientuojamasi į specifinius elementus partnerystėje su Afrikos ir Karibų jūros regiono šalimis. Bet to pačiu, norėčiau pasakyti, kad tas naujas susitarimas neturėtų būti tik tai mm, AKR susitarimas. Ar susitarimas su AKR šalimis. Galima būtų įtraukti kitas mažas e, salų valstybės ar kai kurias Šiaurės Afrikos šalis, kurios nėra šiuo metu kotonių susitarimo šalis. Toliau dėl breksito mm, ir kokios bus pasiekmes vystimosi politikai ir kitoms ES politikos rytims, jeigu Junktinė karalystė pasitrauktų Aš tikiuosi, kad prie šio klausimo grįšime po kelių mėnesių, ar taip, aš tikiuosi, kad tada bus jau mm, oficialiai pateiktas kreipimasis pagal 50 straipsnį. Ir tada mes su partneriais Junktinėje karalystėje pradėsime kalbėti apie tai, kaipgi bus organizuotas visas procesas. ir tada um, bus matyti, koks bus poveikis ir vystamajam bendradarbiavimui. Bet turiu pasakyti, kad uh, mūsų vystamojo bendradarbiavimo koncepcija yra tokia atvira ir įtrauki, kad uh, bus tikrai vietos visiems partneriams iš viso pasaulio. Jie galės uh, įsitraukti ir būti stipriais partneriais, remti mūsų vystamą į darbą. migracija. Ryšys tarp migracijos ir vystimosi mes apie tai nemažai kalbėjome ir apie tai toliau kalbėsime. Bet yra bent viena pamoka, kurią mes išmokome, mūsų tarnybos išmoko, kiek tai susijęs su to ryšių tarp vystimos ir migracijos. Būtent, kad reikia galvoti apie įvairias priemonės ir jų taikymą taip, kad būtų padidintas e, teigiamas poveikis e, vystomajam bendradarbiavimui. Kaip spręsti kertinės problemas, naikinti tas e, migracijos šaknis, kaip veikti labiau tikslingai, kaip kovoti su migracijos, nelegalios migracijos šaknimis ir kaip e, reaguoti būtent trumpuoju ir vidutiniu laikotarpiu, e, vadovaujantis ne vien e, tais ilgalaikių tikslų siekiančiais projektais. Taigi toks yra kontekstas ir tie klausimai apie kuriuos reikia galvoti kiekvieną kartą, kai kalbame apie veiksmingumą EPF ir apie procedūrų teisingumą, bet ir apie paties EPF veiksmingumą. Ir aš dar pakartosiu, kad mes esame pasirengę kartu dirbti siekti mūsų bendrų tikslų, e, būtent užtikrinti, kad EPF taptų e, rimta priemonė. Pirmininkė, atsiprašau, e, dar keli kolegos prašo žodžio, ponė Šmit. Dėkoju, ponė komisarė, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad žodžiai gali tapti ginklais ir kartais juos galite netyčia nusikreipti į save. Gerai, kad jūs norite, kad EPF būtų matomesnė Ir e, prisimenu, kaip e, komisaras Han prieš tai pasakė, kad to, ta parama turėtų būti tiesioginė ir tvaresnė. Man patiko, kad jūs kalbėjote apie tai, kad bus supaprastinamos taisyklės. E, tas supaprastinimas tai yra tarsi komisijos pirmininko Junkerio komisijos toks esminis žodis, bet ką tai reiškia mums, visiems partneriams, auditorumams, mokesčių mokėtojams, skaidrumui, e, ataskaitų pateikimui, man atrodo, kad e, būtų, kad būtų tikslinga pateikti apie tai paaiškinimą. E, toliau turiu techninį klausimą dėl jūsų atsakymų, dėl. E, e klausimino, į klausimino klausimus dėl 8 EPF jūs sakote, kad dar lėšos yra naudojamos ir jos gali būti naudojamos tol, kol visi veiksmai bus visiškai užbaigti. Todėl norėčiau paklausti, ar tai galioja tik 8 EPF, EPF ar taip pat galioja ir 9, 10 ir 11 EPF. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad 11 e, EPF lėšos po po atitinkamos datos e, nebegalės būti siejamos, ar <clears throat> ar tai yra, galioja tik tai šitam 11 EPF ar ir kitiem EPF. Ir e, kada yra numanomas, yra e, visiškas įsipareigojimas, pilnas ir dalinis įsipareigojimas. Ir toliau mano milmiausia tema e, - tiesioginė biudžeto parama. E, Jūsų atsakymuose matome, e, kad tokiu būdu partneriams valstybėms galima geriausiai padėti, nes galima, tokiu būdu turima daugiausia išteklių. Tačiau kaip komisija paaiškins, tik tai dalinę pažangą partnerinėse valstybėse, kai yra neįmanoma neįmanomi tam tikri sandariai ir kaip, kaip atsižvelgiama į atitinkamus ekonomikos ir visuomenės e, vystimosi aspektus ir e, kiek e, lėšų yra tos vadinamosios e, vykdymo išlaidos įvairiose sritise, kaip, pavyzdžiui, mokslinio tyrimo, švietimo sritise, mokyklų e, E, steigimo stritise. Būtumėm dėkingi, jei jūs pateiktumėte raštu šitos atsakymus. E, kaip jūs e, galite užtikrinti, kad iki 2010 metų bus išleisti visi 11 PF visos lėšos dėl atitinkamų anuliavimų jūs mums pateikėte išsamius skaičius, bet E, vienas anuliavimo pažastis bus, e, buvo pateiktas kaip e, skolininko įsipareigojimų nevykdymas ir, ir čia buvo suma vieno milijardo eurų pateikta. Tai kaip Jūs galite paaiškinti? Frau Vorsitzende, also ich möchte nochmal darauf zurückkommen, was ich vorhin schon angedeutet habe. Für 2015 äh, gab es ja. Dėkoju, aš norėčiau pasakyti, kad kalbant apie visus, visas tiesioginės išmokas, aš ir apie visas priemonės, kurios yra netiesiogiai e, administruojamos, kalbant apie tarptautinės organizacijas ir agentūras su valstybėmis narėmis, aš čia turiu tam tikrų išlygų dėl to, kad klaidų lygis yra pernelik didelis. Ir šiuo atveju, šiuo specialiu atveju, e, mes kalbame apie apie tai, kad ar galbūt ta bendra išlyga nėra pernelyg bendra, galbūt reikėjo ją detalizuoti, ypač kalbant apie Afrikos taikos priemonę. Kalbant apie Afrikos taikos priemonę, buvo pasakyta, kad 47 atsakymė, kad komisija imsis priemonių, kad būtų pagerinta situacija 2015-16 metais. E, kodėl komisija sureagavo taip e, e, vėlai, dėl to, kad šita priemonė egzistuoja jau nuo 2004 metų. Ir šita priemonė 90 procentų finansuojama iš, iš EPF. O pačių Afrikos valstybių indėlis yra labai mažas, tik apie 2 procentus. Tačiau iš kitos pusės Afrikos sąjunga e, labai eka, kalbant apie e, pajėgumo atstatymo darbus, ypač kalbant apie e, tuos tikslus, kurie buvo siejami su taikos misijomis, kurios turėtų būti vykdomos po e, globojant Afrikos sąjungai. E, Ir e, dažnai tos misijos, misijose turi dalyvauti Afrikos sąjungos, e, e, e, ka, dalyvaujant Afrikos sąjungos kariams. Tačiau šitas Afrikos taikos priemonė neturėtų būti naudojama ginklų pirkimui, turėtų būti naudojama, pavyzdžiui, logistinių klausimų sprendimui ir kitoms paramos formoms. Kaip galima visą tai užtikrinti? E, kad būtų laikomasi visų tų salgų, kurios yra siejamos su uh, Afrikos taikos priemonę. E, kai yra palaikomi kariai iš Afrikos sąjungos valstybių, kai, kai kyla abejonės dėl pagarbo žmogaus teisėms ir teisiškumo e, tokių e, karių veiksmų ir, e, ir ar, pavyzdžiui, e, E, ar nebus tokių atvejų kaip pietų sudane, kur galima kalbėti apie e, mėlynuosius šalmus iš Kenijos ir jų veiksmus. Komisaras, ačiū už klausimus. Kai kurie buvo tikrai labai konkretus, tai sutinku geriausia būtų gal pateikti atsakymus raštu mm, visais tais atvejais, kur e, dabar pateiktų atsakymų raštu nepakanka, kur, kur e, nei viską atsakyta, ką ponė Šmit tik pasakė dėl e, su Europos įsimosi fondu susijusių klausimų. Noriu tik tai sureaguoti į tai, ką ponas Celer pasakė dėl išlygų E, kurios padarytos šioje biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūroje. Mm, mes tikrai DEFCO tarnyboje stengiamės e, kiek galima labiau diferencijuoti išlygas, kad jos būtų kaip galima mažiau bendrojo pobūdžio. Mm, todėl tos dvi išlygos mm, tikrai yra labai diferencijuotos, kiek yra įmanoma dėl netiesioginio valdymo, kur yra tarptautinės organizacijos, ar kur yra mm, KR priemonės įgyvendinimas, Afrikos taikos priemonės įgyvendinimas kartu su Afrikos sąjunga, pavyzdžiui. Sutinku, kad mūsų indėlis į Afrikos taikos priemonę yra stipriausia kada nors buvusi jungtis, kokią mes stengiamės užtikrinti suvystimuose ir saugumu mūsų šalise partnerėse. Mes dirbame su Afrikos Sąjunga šiame kontekste ir mes labai esame priklausomi nuo jų gebėjimų, nuo jų politinių gairių. Uh, orientuojant e, taikos priemonės veiklą ir, ir atitinkamų pajėgų veiksmus. Ir aišku, matome, kad Afrikos Sąjungos e, komisijos e, veiklos pajėgumams dar reikia papildomų indėlių, komentarų, ypač galvojant apie įvertimą, bent jau trys iš šešių mm, reikalingų ramščių dar nebuvo kol kas visiškai įvykdyti dėl pirkimų procedūros, dėl kitų klausimų, pavyzdžiui. Mm, čia mes vedame konkrečias dėrybas su, Europo, e, su Afrikos Sąjungos komisija, kad išspręstumėm tos klausimus ir turime tarpusavio supratimo memorandumą. Uh, tai mes galvojame, kad jau toliau galėsime užtikrinti patikimesnį, skaidresnį artimesnį tokį įgyvendinimą ir, ir tie pajėgumai bus reikalingi Afrikos Sąjungos komisijai užtikrinti. Mūsų indėlis, aš sakyčiau, iš esmės buvo vienintelis į Afrikos taikos priemonę daugiau kaip 98 procentai maždaug, bet yra atitinkami procesai. Mes smarkiai pasistumėjome su Afrikos komisija į priekį, jie dabar turi specialų pasiuntinį, dabar žiūrėsime, kaip mm, jie savo sprendimus įgyvenins, kad bent 25 procentus Afrikos taikos priemonės finansavimo būtų padengta iš Afrikos sąjungos valstybių narių. Taip pat mes dirbame kartu su jais, kad būtų padidintas ir kitų mm, Afrikos taikos priemonės šalių dalyvių mm, indėlis, kad būtų ne vien tik tai ES ir Afrikos sąjungos indėliai. Tai tame kontekste aš esu tikras, kad DEFCO generalinis direktoratas atidžiai išanalizuos dabartinį mm, išlygų diferencijavimo lygį ir manau, kad ateityje mes tikrai jau labai greitai galėsime aptarti tokį požiūrį tas išlygas, kuris leistų atsižvelgti į mm, tokius pasikeitimus, kurie jau leido mums pasistumėti į priekį tą kryptimį, kad abiejose sritise rizikos būtų mažiau, kad tikrai prieėtumėm prie audito ir skaidrumo taisyklių įgyvendinimo bendrose kontrolės mechanizmuose. Dėkui, ponas Savarma. Um, Commissioner Mimica, thank you for your presence here today. Komisarė Mimica, dėkoju Jums už Jūsų dalyvavimą šiandien čia labai apgailestauju, kad turiu tai pasakyti, bet dėja aš privalau dabar tai pasakyti, nes dėl to esu išrinktas Europos parlamentas. Visos EPP frakcijos vardu turiu pasakyti, kad nesame labai patenkinti tuo, ką šiandien gauname. Nieko naujo, nieko konkretaus. Tai aš labai tikiuosi, kad kitą kartą, kai su jumis susitiksime čia, rezultatas bus geresnis. Apgailę savo, kad turiu tai pasakyti, bet privalau tai pasakyti. Aš, aš tikrai labai vertinu jūsų darbą, labai vertinu jūsų drąsą ateiti čia į mūsų posėdį, bet kitą kartą labai prašau labiau pasistengti. Dabar žodis pranešėjui. Madame la Présidente. Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, tai tik tai darbo pati pradžia. Iki šiol e, yra numatytas e, biudžeto vykdymo patvirtinimas balandžiai. Mm, tai komisarė iki vasario dar gausite daug klausimų iš mūsų komiteto narių kai kurie komisijos atsakymai jau patenkino mūsų lūkesčius, bet aišku, dėl kitų klausimų reikės patikslinimų, papildomos informacijos ir aš tikiuosi, kad tokie mm, atsakymai į mūsų klausimus raštu leis mums judėti pakankamai sparčiai prieki. Mūsų komiteto narių pastabos. Uh, susiveda iš esmės į du paketus, kaip matėte. Pirmas paketas, svarbus paketas, tai yra išlygos, kurios buvo suformuluotos, aš turiu tą pasakyti, DEFCO, paties DEFCO generalinio direktorato, dėl Afrikos taikos priemonės, ypač dėl deleguoto mm, valdymo, deleguoto Afrikos sąjungai. Antra pastabų kategorija, tai irgi yra jūsų pačių suformuluota išlyga dėl eksternalizuoto valdymo kainos, kas yra perduota tarptautinėms organizacijoms, kur tas valdymas yra perduotas. Aš manau, kad daug mūsų narių mm, kalbėjo apie tai, kad būtinas supaprastinimas. paprastinimas pirmininkas Junkeris, kai buvo prisim, priminta čia, iš esmės um, netgi tokiu uh, savo devizu buvo pavertęs uh, pos, pa, šūkį, kad reikia uh, mažiau teisės aktų, bet geresnių, taigi tikrai mes laukiame daug tikle, tikslesnės informacijos dėl to, kas daroma su paprasinimo e, tikslu. Ir paskutinis dalykas, aš nežinau, ar APP pastaba yra e, skirta pačiam komisarui ar vystimosi politikai, bet aš manau, kad iš tikrųjų yra tam tikras nerimas, tam tikrų klausimų kyla dėl mm, e, Europos vystimosi fondo įgyvenimo ar panaudojimo. Ir kaip pranešės, aš turiu tą pasakyti. Aš tikrai palaikau šią politiką. Aš tikiu, kad ši politika yra reikalinga ir aš manau, kad geriausia priemonė apginti ją yra būtent aiškiai pademonstruoti, jog Europos lėšos tai nėra lėšos, kurios neduoda jokių rezultatų ir Mm, nepateisina mūsų lūkesčių, kad jos neduoda jokių rezultatų mm, šalyse, kurioms tos lėšos skirtos. Man atrodo, kad tai geriausia parama, kurią mes galėsime skirti vystimosi politikai, kad ji taptų tokia pati populiari Europoje. Mm, būtent tai mes pasieksime parodydami, kad būtent šios lėšos yra uh, orientuotos į rezultatų pasiekimą ir kad tikrai jos leidžia to rezultato pasiekti. Taigi aš manau, kad turime būtinai kalbėti apie um, ES pol, skirtingų politikos ryčių dėrėjimą tarpusavyje. Nes yra kitų sričių, kitų sektorių politikos priemonės, kurios dažnai pritaikomas ir dažnai mm, trukdo pasiekti vystimosi e, politikos tikslų. Čia reikia būtent e, žiūrėti į tiks, visus tikslus bendrai ir derinti po įvairių politikos ryčių kryptis. Ir e, vyks po to šešėlinio pranešėjų susitikimas, mes pasitelksime jūsų informaciją ir vasario mėnesį jau turėsime pirmą projektą. Baigiame nagrinėti šį darbo atvarkės punktą. Dėkoju, labai dėkoju Jums, ponė komisarė, ir jūsų darbuotėms. Laukiame tolimesnės informacijos. Tikiuosi, kad Jūs mums ją dar atsiūsite. E, norėčiau koordinatoriams pasakyti, kad mes nukeliame koordinatorių posėdį dėl to, kad dar liko vienas darbo tvarkės klausimas, kurio nespėjome išnagrinėti. E, norėčiau paklausti, ar jūs galėtumėte susitikti, galėtumėte susitikti rytoj, nes mes turime nuspręsti tam tikrus dalykus. Vienas yra susijęs su mūsų vizitu. Jeigu būtų galimybė susitikti rytoj, tai būtų labai gerai. Labai atsiprašau koordinatorių. O dabar kitas darbo atvarkės punktas, 12 darbo atvarkės punktas, e, dar kartą EPF, e, įvairūs nuomonė, nuomonių pasikeitimai Dabar kalbėsime su Europos investicijų banko atstovais. Norėčiau pasveikinti generalinį direktorių e, poną Lacarolį. E, ir atsiprašau, kad teko jums ilgai palaukti, bet e, dabar suteiksime jums žodį. Mūsų pranešėjas yra Omaržė, bet pirmiausia žodis jums, ponė Lacarolį, kad pristatytumėte problemas. Thank, thank you very much. Ačiū. Labadiena, ponės ir ponai, ačiū už kvietimą. Aš žinau, kad laiko nedaug, bet pasistengsiu išdėstyti pagrindinius elementus apie mūsų veiklą, kad šalyse, kaip žinote, EIB jau 60 metų vykdo veiklą šiuose šalyse ir mm, dėl investicinių programos per pastarosius metus mūsų veiklos mastai gerokai išaugo. Per kelias minutės pasistengsiu pateikti keletą pagrindinių skaičių banko veikla 2015 metais ir galbūt kalbėsiu apie prioritetus, kurie mm, galios 2-3 artimiausius metus. Apskritai, kaip žinote, mūsų prioritetai nulemti kotonių susitarimo ir ES vystimosi darbo atvarkės. Tai reiškia, kad mes labai daug dėmesio skiriame privačiam sektoriui, jo galimybėms gauti finansavimą, taip pat tvariai ekonominiai ir socialiniai infrastruktūrai. Bet visų mūsų veiksmų pagrindas yra mm, pagrindinis tikslas - skurdo mažinimas. Ir jūs žinote, kad ir tvarius Tai yra pagrindinis tikslas, kalbant apie tvaraus vystimosi tikslus. Taigi 2015 metai. Iš viso apie 936 milijonus skiriame. Visi skaičiai yra mūsų ataskaitoje, kuri yra čia salėje ir kurią taip pat galite rasti internete. Taigi iš viso mūsų veiklos apimtis 936 milijonai praktiškai nepasikeitė, lyginant su ankstesniais metais. Mes investavome į 21 naują projektą mm, šešiose mm, šalise. Bet e, kas svarbiausia, kas lypi iš visų šių skaičių, tai yra mūsų kaip katalizatoriaus vaidmuo finansuojant privatų sektorių šiuose projektuose. Mm, Nuo 2014 mūsų išmokėtų lėšų e, kiekis e, išaugo keliasdešimčia milijonų. Patvirtintos lėšos yra 150 milijonų Afrikos šalyse. Na ir galbūt porą žodžių apie projektų mūsų finansuojamų poveikį. Mes puikiai suvokiame, kad reikia vertinti ne vien skaičius, bet galvoti apie realų poveikį mm, šalių gyventojams. Jau keletą metų mes mm, siekiame ne vien numatyti galimą poveikį, bet ir po projektų įgyvendinimo įvertinti ir pateikti informaciją apie projektų rezultatus. Tai kalbant apie 2015 mm, naujus projektus, mes tikrai didžiuojamės e, gautais skaičiais, mes e, manome, mm, kad tie projektai 340 mm, tūkstančių e, būstų AK regione užtikrins gerimo vandens tiekimą. Taip pat daugybė namų ūkių bus pajungta prie elektros tiekimo tinklo, gaus greitą internetą daugiau nei 120 tūkstančių namų ūkių visame AKR regione. Ir jeigu žiūrėsime į investicijų programą ir mūsų pačių išteklių investicijas. Matome, kad apie 577 milijonai buvo skirta paskolų iš investicijų programos. Tai yra tikrai didelė suma, apie 70 procentų, nors yra e, mažesnė nei 2014-aisiais. Ir taip yra dėl to, kad Vakarų Afrikoje buvo, skirta daugiau, e, buvo skirtos lėšos didelėms elektros tinklo projektams. Taigi investicijų programa, pagal ją mes investavome daugiau nei 440 milijonų į finansų sektorių, iš jų 290 milijonų skirta mažų e, ir vidutinių įmonių paramai. Ir tai yra šiek tiek mažiau nei ankstesniais metais, bet vis tiek tai yra nemažai Mes manome, kad ta suma leis suteikti 200 paskolų MVI. Tai bus paskolos iki 2000 eurų. Mes taip pat uh, užtikrinsime mikrofinansavimo programą Kalbant apie mikrofinansavimą, tai reiškia paskalos e, tik tai apie 800 eurų dydžio ir mes tikimės, kad iš viso bus suteikta paskolų už pusantro milijono. Du trešdaliai jų bus skirta pažydžiamiausiams visuomenės grupėms. Bankas taip pat investavo rekordinio dydžio lėšas um, į uh, fondus 154 milijonai ir tikimės, kad bus uh, sukurta daugiau nei 900 mm, tūkstančių darbo vietų. Tai tokie skaičiai. Aš esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus, Bet prieš tai pasakysiu, kad e, neįmanoma nustatyti visam EKR regionui vienos bendros politikos. Ir mūsų pagrindinis e, tikslas yra lankščiai vertinti regiono poreikius. Elektros e, paskirstimo tiks, tinklai ar pagalba nuo konfliktų kenčiantiems regionams specializuotas požiūris. Mes siekiame pateikti savo žinias regionui. Mes turime socialinius partnerius, dirbame su regioninėmis institucijomis, kad galiausiai um, vietos gyventojai turėtų naujų galimybių. Kaip sakiau, um, bankas um, remia tvaraus vystimosi tikslus. Mes apie tai kalbėjome ir parengiamoje fazėje su kitais uh, bankais ir esame pasirengę mm, dalyvauti tų tikslų siekiant, kalbant apie mm, darbo mm, vietas, geriamą vandenį, aplinką. Mūsų bankas turi konkrečius prioritetus, kurie atsispindi mūsų veikloje. Ir žinote, kad per COP21 Paryžiuje mes įsipareigojame padidinti savo finansavimą klimato kaitos ryčiai nuo 25 procentų iki 35 procentų. Ir priminsiu, kad ir šis parlamento komitetas pernai prašė banko padidinti finansavimą šioje srityje. Dar norėčiau akcentuoti, kad investicijų programa yra labai svarbi. Ši programa buvo teigiamai įvertinta pernai po Europos audito rūmų atlikto vertinimo paprašys Europos parlamentui ir tai mus tikrai džiugina. Ir šiandien galime Jūs patikinti, kad ši programa ir toliau yra labai veiksminga, produktyvi ir bankui ir valstybėms narėms suteikia galimybę padaryti realų poveikį tose šalyse, kuriuose mes veikiame. Žiūrint į ateitį, žinome, kad e, mes dirbame su šalimis, kurios mm, yra nestabilioje padėtyje, ekonominėje, politinėje. Tai šalis, e, kur aukštas nedarbo lygis ir be kita ko yra migracijos klausimas, apie ką jau buvo kalbėta anksčiau. Kokiu veiksmu ėmėsi bankas? Mes įgyventinome keletą iniciatyvų ir valstybių narių lygmenių ir pietų kaiminystės kontekste ir konkrečiai AKR regione. Mes neseniai patvirtinome migracijos paketą. Tai reiškia, kad e, finansavimo vokas bus e, padidintas nuo 500 iki 800 milijonų, tai yra 300 milijonų daugiau ir bus e, šios lėšos skirtos privataus sektoriaus projektams. Mm, be to mes e, paskirime papildomus 500 milijonų pagal AKR investicijų programą, kurie bus e, panaudoti privataus sektoriaus investicijoms orientuotams į migraciją. Ir neseniai mes patvirtiname mm, naujas operacijas pagal šias dvi sritis, kurios dabar yra įgyventinamos. Tai toks trumpas apibendrinimas banko veiklos šiame regione praeitais metais. Ir kas svarbu akcentuoti, yra tai, kad uh, kalbant apie mūsų įgaliojimus, investicijų programa, ko gero, mm, yra dinamiškiausia ir veiksmingiausia mūsų veiklos e, sritis. Ir ji yra labai svarbi, kalbant apie poveikį regiono šalims. Aš mm, mm, jau sakiau, kad e, pernai investicijų programa jos apimtis buvo apie 50 procentų, dabar išauks iki 70-75 procentų. Dėkoju, kad suteikėte mums informacijos apie savo darbą, ponas Omaržiai. Merci. Euh, merci à la Banque européenne. Ačiū. Dėkuoju Europos investicijų bankui už šį pristatymą bei už savo darbą dėl AKR valstybių, dėl užjūrio teritorijų Europos, vertinant 11 PF poveikį, tas įvertinimas leido imtis kiek didesnės rizikos, manau, nei iki dabar, sprendžiant įvairias problemas. Ir aš norėčiau pasirauti, ar Europos bankas įvertino mm, atitinkamus poveikius, kuriuos galėtų turėti papildomas paketas numatytas, kuris galėtų būti panaudotas finansavimui. Taigi, ar jūs ketinate tą priemonę taip pat pratesti ir kitais metais, nes panašu, kad ta priemonė jau parodė savo efektyvumą. Aš taip pat norėčiau dar mm, pakalbėti apie Europos užjūrio teritorijas. Ir mane nustebino tai, kad yra 100 milijonų eurų kurie yra įrašyti biudžete, tačiau nepanaudoti. O jūs aiškiai žinote, kad užžiūrio teritorijose, kaip ir AKR valstybėse, poreikiai yra didžiuliai. Tai yra nedidelės valstybės, salų valstybės, susidariančios su tais pačiais sunkumais, kaip yra kar valstybės. Taigi šimtas milijonų eurų, kurie nepanaudoti. Aš norėčiau paklausti, o kokia yra tų numatytų lėšų nepanaudojimo priežastis. Ar jūs identifikavote ją, ar jūs galėtumėt mums daugiau papasakoti apie tai. Nes tikrai negalima palikti štai taip šimto milijonų eurų, kas yra tikrai milžiniška suma toms valstybėms, kad jie liktų neliktų taip nepanaudoti kažkur tai, kad jie plaukėtų. Aš norėčiau taip pat pasiteirauti, ar jūs e, panaudu, numatote kažkokiu tai programu, e, kad būtų galima įgyventi, atlikti tyrimų studijų e, poveikio įvertinimo studijas ultraperiferiniams regionams, būtent AKR valstybių. Dažnai investicijų bankas uh, teikia finansavimą, pavyzdžiui, Ramėjo Rindijos vandenino teritorijoje, pavyzdžiui, Seišeliuose, tačiau nevertina to indėlio, to finansavimo poveikio valstybėms, kurios yra netoli tų valstybių, pavyzdžiui, sakykime, Guadalupa, Martinika. Uh, Reunjonas, ar vertinate poveikį tokio finansavimo mūsų valstybių ir teritorijoms? Taip pat noriu pasakyti, 80 procentų AKR valstybių yra mažos salos, iš esmės. Ir šiandien salos, sus, tos mažos salų valstybės ir šiandien susiduria su tais um, mūsų planetos didžiausiais iššūkiais. Tai yra aplinkos, biologinės įvairovės, energetikos, um, prieigos prie pagalbos ir taip toliau iššūkiais. Uh, Ir tai yra nepaprastai svarbu, turint omenyje tarptautinę areną. E, praeitais metais tarptautiniu mm, mastu e, metai buvo paskirti būtent salų e, valstybėms. Tai reikia sutelkti dėmesį į tuos iššūkius, su kuriais susiduria salų valstybės. Reikia galvoti ne vien tik tai mm, apie Afrikos žemynų valstybės, kurios yra žyminės, reikia nepamiršti tikrai specifinės situacijos, kurioje yra salų valstybės. Ačiū, dabar žodį suteiksiu žodį ponu Zarolį, o paskui dar direktoriui. Tik nepamirškite, kad dar yra kitų kolegų, kurie nori pasakyti. Thank you. I'll try and be concise. Um, Now, um... Ačiū pasistengsiu kalbėti trumpai, kalbant apie poveikio finansavimo. Voką jau sakiau, kad um, tikrai suskiriamos lėšos labai veiksmingos. Um, tai buvo įsteigta 2014, tai buvo 5 milijonų vokas, konkrečiai skirtas privačiam sektoriui mm, e, ir tiems partneriams, kurie paprastai mm, kur mes varstai nefinansuojame ir tai yra aukštos rizikos um, sritis, pavyzdžiui, socialinės lėšas ar, pavyzdžiui, tokios operacijos, kuriuose dalyvauja finansų tarpininkai ir mes teikiame garantijas. Tiems atvejams, jeigu e, skolos nebūtų gražintos. Taigi mes turime konkrečią struktūrą, kai teikiama pirminė paskola, antrinė paskola, garantija. Ir tai yra struktūra, kuriamis nustatėme per pastaruosius porą metų, jau keletas projektų buvo patvirtinta pagal šią sistemą ir tai yra tokie projektai, kurie kitaip nebūtų buvę patvirtinti. O kalbant apie poveikį, mes tikrai darome kas įmanoma kad tą poveikį įvertintume ir per pastarosius keletą metų mes išvystėme tokią specifinę sistemą, pagal kurią mes galime numatyti poveikį ir vėliau jį įvertinti. Po to, kai projektas baigiamas, mes tada galime įvertinti, ar rezultatai atitinka, atitinka tos, kurių tikėtasi. Ir dabar kaip tik šiuo metu atliekama tokia peržiūra ir mes mm, siekiame ir vertindami poveikį visuomeniai, mes mm, atsižvelgėme ir į tos visuomenės sudėtį. Taigi matojame ne vien realų poreikį, bet ir kontekstą ir bandome įvertinti ar numatyti galimus, um, galimą poveikį. Dėl CT, taip iš tikrųjų tas vokas ne iki galo panaudotas, bet manome, kad mes jį panaudosime iki laikotarpio pabaigos. Taigi, jeigu pažiūrėsime į tai, kiek e, iš tų šimto milijonų panaudota ir kokie projektai e, jau rengiami, tai mes e, iš tikrųjų galėsime pateikti konkrečią informaciją informaciją apie tai, kokie potencialus projektai jau yra numatyti. Mes taip pat pateikėme rašytinius atsakymus į jūsų klausimus. Ten yra nurodyta, kad San Martino yra um, patvirtintas vienas projektas 2015-aisiais. Ir svarbiausia, ko gero, tai, kad mes veikiame tame regione ir veikiame per ilgą laikotarpį. Tai yra, mes skiriame lėšas tam tikram testiniam laikotarpiui. Ir kai jau mes pradedame dirbti su kažkokiais projektais, mes pirmiausia įvertiname mūsų partnerio kokybę ir pajėgumą. Uh, tada vertiname patį projektą ir jo potencialą. Ir jeigu tas projektas reikalauja aplinkosauginio vertinimo, tai mes mm, atliekame aplinkosauginį vertinimą ir socialinio poveikio vertinimą. Ir mm, tie dokumentai vertinimo dokumentai yra vėliau viešinami ir dabar jūs galite rasti mūsų tinklalapyje. Taigi mes vertiname galiausiai poveikį visuomeniai. Ir jei pažiūrėtume, ką mes darome, pavyzdžiui, e, turto ar finansavimo e, projektus, e, mes vertiname, kiek kompanijų gavo finansavimą, kiek sukurta naujų darbo vietų. ir vertiname ne vien finansinių investuotojų veiklą, taigi vertiname platesnį kontekstą. Tokia yra mūsų sistema. Ar jį veikia? Tikrai esame tikri, kad jį veiks. Jau dabar atitinkami projektai įgyvendinami ir po kelių metų mes turėsime įvertinti dabartinę patirtį, pamatuoti realų poveikį, bet kalbant apie tarpininkavimo sandorius ar sandorius kur yra tarpininkaujančių šalių. Kai kurie gyveninti projektai parodė, kad yra tikrai padarytas realus teigiamas poveikis ir kad siekiame tų tikslų, kurių užsibrėžusi siekti Europos Sąjunga. Hallo, Leute, bitte. Thank you, Madam Chair. And uh, the Commission um, consider the... Dėkoju, ponė pirmininkė. E, investavimo priemonė yra labai svarbi priemonė, nes ji prisideda prie darbo vietų kūrimo, kurių reikia tam, kad mes duotume atsaką demografiniam iššūkiam kuriuos paminėjote anksčiau. Tačiau komisija dėl šios finansavimo priemonės turi tik tai patariamąjį konsultacinį vaidmenį. Todėl mes e, tiesiog teikiame savo nuomonę EIB prieš patvirtinant šią priemonę, bet mes visuomet e, vertiname poveikį, suderinamumą su kitomis, e, su kitomis priemonėmis ir taip pat e, tvarių darbo vietų kūrimo aspektą. Taip pat mes klausėme e, dėl e, aplinkosauginių e, standartų. Dėl šių e, mano paminėtų aspektų mes bendradarbiavome su EIB, bet aišku, galima padaryti žymiai daugiau. E, pavyzdžiui, kaip pasiekti tuos ultraperiferinius regionus. Jūs, pavyzdžiui, paminėjote mažas, mažų salų valstybės, e, labai skurdžias valstybės, kurios neturi visiškai savo natūralių išteklių Afrikos kontinente. E, taip, tai e, yra e, silpnumo e, e, faktorius, kalbant ekonominę prasme. Ir tos e, mūsų, mūsų vaidmuo tose šalise yra žymiai svarbesnis. E, ir ta investavimo priemonė turėtų būtent prisidėti prie tų, e, prie, prie tų šalių stabilumo pasiekimo. E, ir mūsų e, vaidmuo yra tiesiog tokias nurodyti krypti. Mes žiūrime, ar ta ar e, tikslų įmanoma pasiekti be šios investavimo priemonės. Ir mūsų delegacija labai e, griežtai vertina poveikį. Mes teikiame e, savo griežtą nuomonę dėl investavimo priemonės. E, Dėl laiko trūkumo aš tiesiog e, apsiribosiu keliais klausimais. Programų lygis e, e, yra susijęs su tuo, ar e, tos investicijos sukurs galimybės vystytis privačiam sektoriui, e, e einančiam kartu su politiniu dialogu. E, dažnai jūs negalite investuoti dėl to, kad nėra atitinkamos aplinkos, nėra teisinės valstybės, e, o tai yra labai svarbus aspektai. Visus juos sudėjus. E, e, ir sudėjusius už tos aspektus ir yra patvirtinamas tas investavimo planas. E, mes bandome visas iniciatyvas suvienyti. Atsiprašau, aš matau, kad jūs ne, nebaigėte, todėl suteiksiu žodį kolegai, kad užduotų klausimą. Aš suprantu, kad mes šiandien turime laiko problemas, jau stengsiuos e, užduoti trumpą klausimą. Man atrodo labai svarbu, kad audito rūmai e, pateikė savo e, teigiamą ataskaitą ir svarbu tai pripažinti, tačiau vis tik tai EIB yra Europos bankas, mūsų bankas ir jis turėtų e, daryti sprendimus ne tik remdamasis komerciniais argumentais, todėl yra labai svarbu, e, koks yra mūsų poveikis skirtingose valstybėse pasaulio valstybėse, skirtingose pasaulio e, dalise. E, kiekviename bankininkystės modelėje reikia įvertinti riziką. Ir e, tas ir yra daroma, e, darant investicijas. Ir taip pat yra labai svarbu, kad e, būtų padedama privačiam sektoriui, e, ūkiui tose regionuose, bet būtų labai svarbu, kad mes įvertintume e, savo priemonių poveikį po to. E, Jeigu mes kalbame apie 2000 e, e, apie 2000 paskolų, apie 90 tūkstančių darbo vietų kuri, e, sukūrimą. Tai labai gražu viskas, bet reikia įvertinti, kiek 90, iš tų 90 tūkstančių darbo vietų po kelių metų dar išliko ir kaip prisidėjo tai prie tos šalies ūkio. Mes turime vaidinti savo vaidmenį ir turime e, kažkaip griežčiau vertinti tą poveikį. E, Ir e, mano kita pastaba yra tai, kad mes turime taip pat ir savo piliečiams e, paaiškinti, kad tai yra vystimosi darbo tvarkės dalis ir joje dalyvauja ES įvairiose pasaulio dalise e, kad padėtų ten esančiams bendruomenėms. Ir paskutinė mano pastaba yra logiška, kad EIB turi veikti pagal valstybių narių interesą ir e, tas pats principas turėtų būti e, naudojamas, kai mes kalbame e, ne tik apie investicijas valstybėse narėse, bet ir investicijas e, e, į e, kitose šalise, kitose pasaulio dalise. E, turime kalbėti apie racionalumą. Colleghi Vali, Grazie. Eh, ringrazio anch'io la BEI per Dėkoju, aš taip pat dėkoju EIB e, atstovų už visas pateiktas informacijas. Mane labai domina ta dalis jūsų ataskaitos, kur kalbama apie mokestinius rojus, nes yra kalbama, kad daug projektų, kurie yra finansuojami EIB, e, jie e, yra skirti mokestiniams rojams ir e, E, didiesiems tarptautiniams koncernams. Pavyzdžiui, vienas pavyzdys būtų Mauricijaus sala, e, bet taip pat šitoje ataskaitoje yra pateikiami pavyzdžiai, kuriuos yra sunku paaiškinti. Pavyzdžiui, e, yra kalbama apie kobalto kasiklas E, Kongo demokratinė respublika, kur atitinkamai bendroviai e, buvo suteikta e, atitinkama parama, tačiau ta bendrovė iš tiesų yra registruota Bermudų mokesnėme rojuje. Toliau Nigerijoje ir Ganoje, dujotekis tarp Nigerijos ir Ganos, e, vien, buvo skirtas vienas milijonas eurų bendroviai, kurios būstinė yra Bahamose. E, E, toliau projektas Zambijoje, kur buvo kalbama apie 40 milijonų eurų. E, Ta bendrovė, kuri gavo jos būstinė, yra Britų mergelių salose. Kitų pavyzdžių net nevardinsiu, bet kaip jūs, galite, kaip jūs galėtumėte paaiškinti, e, kaip tos bendrovės naudojasi mokesniais rojais ir kodėl EIB finansuoja tokias bendrovės. Aš e, norėčiau, kad EIB atstovas netgi raštu pateiktų man to atsakymą. E, prašau, ponė direktorių Laceroli. Thank you. Um, thank you for your questions. Ačiū. Ačiū už Jūsų klausimus. Jie tikrai labai aktualūs. Galbūt pradėsiu nuo klausimo apie poveikį ekonomikai ir poveikį ekonomikos stabilizavimui. Aš e, apie tai užsiminiau, kalbėdamas anksčiau. Tikrai galiu sutikti su to, ką pasakėte. Mes teikiame finansinius produktus iš esmės. Ir mm, tai gali būti produktai pasižyminti skirtingą rizikos mm, neutralizavimo mm, galimybėmis. Mes niekada nefinansuojame 100 procentų, finansuojame tik dalį. Tai tada, kai mes finansuojame, prašome privataus sektoriaus dalyvius dalyvauti ir kuo reikšmingiau prisidėti. Tai yra labai svarbus elementas mums. Ir mes tikrai siekime užtikrinti, kad būtų labai stipriai suinteresuoti projekto dalyviai. Taigi mūsų pagrindinė priemonė yra finansinės, finansinės priemonės. Kartais mes teikiame ir dotacijas. Jeigu to reikia. Dotacijos skirti, skiriamas paprastai techniniai pagalbai. Tai pavyzdžiui, vietos bankus mes norime paskatinti skolinti daugiau silpnio, silpnosioms visuomenės grandims ir tie bankai vengia tai daryti, nes elgesi labai atsargiai. Taigi mes um, tiems vietos um, dalyviams teikiame e, galimybės e, vykdyti tokią veiklą ir didinti jų gebėjimus. Taigi mes e, prisidedame savo lėšomis skiriamomis techniniai paramai. Ir mes tą patį darome ir MVI lygmeniu. Mes siekiame didinti MVI gebėjimus parengti tinkamus projektus. Tie projektai turi būti veiksmingi ilgalaikėje perspektyvoje mm, ir būtent tai mes siekime užtikrinti. Mokesčių rojai. Aišku, tai yra vienas iš jautrių klausimų, nes mes žinome, kad nėra aiškaus, aiškios mokesčių rojų apibriešties, kuri būtų visiems priimtina. Mes žinome, kokia yra ataskaita paskelbta, bet dėja su mumis niekas nesikonsultavo, kas yra tikrai apmaudu, nes mes tikrai su ataskaita rengusią NVO palaikome glaudžius ryšius, bet šį kartą su mumis nesikonsultuota ir visa informacija pateikta nėra iki galo teisinga ir kai kurie ataskaitoje įtraukti elementai yra tiesiog perdėti. Net čia švelniai tariant. Bet jūsų klausimas apie tai, ką mes darome teisingai. Mes nedarome įtakos teisėkuros procesams, bet mes veikiame remdamėsi labai griežtai standartais. Mes turime savo konkrečią politiką ir tos politikos esmė tokia, kad mes palaikome ryšius su kai kuriomis labai svarbiamis institucijomis, tokiamis kaip EBPO arba taip pat ir ES. Ir mes savo veiklą deriname su ES politikos kryptimis. O kalbant apie mm, reikalavimų nesilaikančias e, jurisdikcijas, mes, e, mūsų požiūris, jas taip pat e, atitinka mūsų partnerių požiūrį. Mokesčių vengimas, sukčiavimas mokesčių srityje Tai yra, aišku, sritis e, mums yra aktualios, bet, e, kaip sakiau, mūsų mm, institucijos partneris, taip pat ir Europos e, komisija, dirba su sprendimai šiuose srityse. Žinome, kad bus parengtas ES sąrašas nebedradarbiaujančių jurisdikcijų ir tas sąrašas įsigalios kitų metų pabaigoje. Tai mes tą sąrašą galiausiai įtrauksime ir į savo mm, politiką. Toliau Mauricijus. Mauricijus yra sudėtingas klausimas, jis mm, tikrai susilaukė daug dėmesio ir kritikos. Bet tiesa tokia, kad kai mes norime pritraukti užsienio finansuotojus, uh, užsienio investicijas, tas sumas, kurių reikia pereiti nuo milijardų prie trilijonų, apie tai ir kalbėjome. Mūsų finansavimo poreikiai gerokai išaugę. Mes turime taip pat mm, suvaldyti finansų rinkų susiskaidimą. Taigi mes turime e, užtikrinti tokias schemas, kuriomis pasitikėtų investuotojai, kad jie ateitų atneštų reikalingas lėšas. Ir mes e, turime užtikrinti, kad už viską būtų atsiskaitoma. O Mauricijus e, iš tikrųjų ilgą laiką pritraukė nemažai investicijų. Ir mes atliekame išsamų tikrinimą visais atvejais. Norime užtikrinti, kad visi sandoriai būtų skaidrus ir kad atitinkamos struktūros nebūtų naudojamos e, vengiant e, sumokėti mokesčius. Mes e, nagrinėjame visas galimai pažeidžiančias praktikas ir dirbame kartu su komisija šioje srityje. Iš tikrųjų, mm, turime pasakyti, kad Mauricius yra ta jurisdikcija, kuri yra baltajame sąraše, ne juodajame sąraše, bet mes mm, turime numatę labai konkrečią analizės sistemą. Ir jeigu analizės rezultatai mus tenkina, mes dalyvaujame projekte, jeigu ne, mes mm, tą projektą atmetame. Toliau Mampanė. Tai sena istorija. Yra paskelbti tyrimo rezultatai ir jų santrauka mūsų tinklalapyje paprašius ombudsmenui. Faktai yra visuomeniai žinomi. Bet aišku, jeigu norėtumėte daugiau informacijos, tai mes galėsime e, ją pateikti. Tai yra labai sudėtinga istorija mm, kuri rutuliojasi labai ilgą laiką, bet galiausiai viskas baigta jau ir išvados ir paskelbtos. Ja, Dėkoju už įdomią informaciją. Man atrodo, iki šių metų pabaigos jūs turite parengti mokestinių rojų sąrašą. E, tai būtų geras dalykas, kurį galėtume susijęti su komisijos biudžeto vykdymo patvirtinimu. Dauguma parlamento narių e, norėtų to. Dabar e, diskusijas užbaigs pranešėjas. Prašau, ponio Maržė. Merci, un, un dernier mot rapide. Dėkoju. Paskutinis mano žodis, baigiamasis žodis. E, E, taip, neteikėme biudžeto vykdymo patvirtinimo dėl šios e, investavimo priemonės, e, bet tai yra tiesiog demokratinė priemonė, pagal kurią yra vykdoma parlamento kontrolė. Šiose diskusijose mes matėme, kad yra vienas dalykas, kuris kelia susirūpinimą. Tai yra, kad tai yra kontrolė kabutėse. Aš čia kalbu apie e, investicijų e, pasirinkimo kontrolė. E, tai yra, kaip EIB pasirenka, kur investuot, tiek geografinė, tiek tikslo prasme, tikslo, kurį turėtų pasiekti tos investicijos. Aš šiek tiek panagrinėjau šį, šį, šį klausimą ir manau, kad tai yra tikrai labai svarbus aspektas, nes EIB yra Europos, Europos investicijų bankas, tai reiškia, tai yra Europos Sąjungos bankas. Ir e, čia mes kalbame apie, e, Euro, apie investavimo priemonę iš EPF. Ir, e, e, čia yra įvardinti atitinkami tikslai. E, tam EPF yra nustatyti atitinkami tikslai, todėl lieka problema, kad yra e, tam tikras geografinis paskirstimas ir kad reikia priimti e, atitinkamus sprendimus, kurie kelia klausimus. Mes kalbėjome, pavyzdžiui, apie mokestinius rojus, tai yra vienas klausimas, kuris kyla. Tačiau taip pat yra ir problemų dėl teisinės valstybės ir teisės viršenybės E, principo kai kuriuose šalise. Todėl mes turime e, žiūrėti, kaip ta demokratinė kontrolė galėtų būti sustiprinta. Aš turiu čia omenyje parlamento vykdomą demokratinę kontrolę ir kaip investicijų ir e, kaip tam paklūstų ir investicijų bankas. E, tuo, tuo ir baigsiu. Dėkoju. E, norėčiau priminti, kad trečią valandą tęsime mūsų posėdį, dalyvaus ir nacionalinių parlamento atstovai ir norėčiau pakviesti dalyvauti ne tik pranešėjus ir mane pačią, bet ir kitus kolegas, nes mes čia turime kalbėti apie bendrus. E, e apie bendras problemas. Antrame aukšt, antro aukšto restorane 18.30 įvyks prieimimas, taip pat jį kviečiame visus. Dėkoju, posėdis baigtas.